Good afternoon, ladies and gentlemen, colleagues. Sveiki, ponios ir ponios, gerbiami kolegos. Dar ne visi susirinko, mes kvietėme trečiajai valandai ir būdamas vokietis norėčiau laikytis tikslumo, punktualumo ir siūlyčiau pradėti. Pirmininkaus šiame posėdėje Buzek turėjo pirmininkauti, tačiau jis negalėjo atvykti, jis paprašė jį pavadau, pavaduoti ir pirmininkauti vietojo. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėjus, padėkoti komiteto vardu jiems už tai, kad jie prieimė mūsų kvietimą dalyvauti šiame posėdėje, šiuose klausimuose ir užsidėjo tą kelionės naštą ant savo pečių, atvykti į Bruselį. Norėčiau pristatyti temą. Europos Sąjungoje 23 milijonai mažų ir vidutinių įmonių tiesiog yra Europos ekonomikos stuburas. Devyniasdešimt devyni procentai mūsų verslo sukasi mažosiuose vidutinėse įmonėse ir tose įmonėse sukūrėme du trečdaliai darbo vietų. Skaitmeninimas yra labai svarbus mažų ir vidutinių įmonių veiklos procesas siekiant inovacijų ir gebėjimo konkuruoti tarptautiniu mastu. Mes puikiai suprantame, kad internete tenka e, konkuruoti su įmonėmis iš viso pasaulio ir taip pat reikia patiems tapti būti tapti prieinamiems pasauliui. Taigi mažos ir vidutinės įmonės ne visur yra matomos kiekviename sektoriuje, o gamybos sektoriuje toms įmonėms tenka ypatingai daug iššūkių. Skaitmeninimas gali pakeisti įmonių mentalitetą, verslo modelį ir taip pat gali pakeisti reikalavimus, kurie yra keliami tose įmonėse dirbantiems darbuotojams. Todėl gali tekti keistis. Todėl mes pakvietėme jūs į šiuos klausimus. Mes numatėme 2 valandas 30 minučių nuo trečios iki pusės šešių ir šituos klausimus mes suskirsime į dvi atskiras sesijas. Kiekviena sesija baigsis klausimų atsakymų raundų, kuriam numatėme 25 minutės ir aš paprašiau parlamentarų kalbėti neilgiau kaip 2,5 minučių, kad kalbėtojai galėtų atsakyti jūsų klausimus arba pamastymus. Pirmoji sesija. Dabar aš norėčiau suteikti žodį profesoriai Catherine Ledik ir suteiksiu žodį jai dešimčiai minučių. Profesorė Catherine Ledik yra teisės politinių mokslų profesorė Strasburgo universitete ir taip pat ji yra ATCE asociacijos narė. Taigi, profesorė Lidich, žodis jums. Thank you. Thank you. I need just my presentation. Maybe it's okay. No. I'm sorry, I, I, I need... Uh... Palaukime, kol pradės veikti aparatūra ir bus paleista mano prezentacija. Okay. Yeah, Okay, thank you. But it's easier, of course, with a, a presentation. I will speak in, in French. Il m'a été demandé de positionner... Manęs paprašė papasakoti jums apie tai, kas vyksta šiuo metu skaitmeninimo srityje, ypač kai kalbame apie mažų vidutinių įmonių, pramonės įmonių skaitmeninimą. Uh, ir paprašė, kad aš e, pristatyčiau savo poziciją apie tai, kas vyksta. Yra visiškai akivaizdu, kad skaitmeninimas veikia visus ūkio sektorius. Gal e, kai kuriuose sektoriuose poveikis yra mažesnis, galima, pažiūrėjau, paskui čia paminėti turizmą ir statybų pramonę. Ir viskas priklauso be abejo nuo to, kas vyksta sektoriuje, kiek brandus jis yra Ir mes matome, kad skaitmeninimas vyksta skirtingais tempais. Galiu pateikti Jums kelias pavyzdžius, realius pavyzdžius, nes kartais būna sunku suprasti, kaip ES skaitmeninimo darbo tvarkė, politiniai sprendimai nacionalinių lygmenių yra gyventinami įmonėse ir kaip mes ir verslo subjektai, ir mažos ir vidutinės įmonės, ir akademinė bendruomenė. Ba, įgyvendiname visus šios sprendimus, atsižvadami į egzistuojančias technologijas, atsižvadami į, de, į skirting, įvairius ryšius tarp sektorių ir e, skaitmeninė, e, skaitmeninės transformacijos turi realų pavydalą ir aš noriu pateikti Jums kelis pavyzdžius, dėja skaidrės neveikia taip, kaip aš norėčiau. Taigi galiu pateikti Jums kelis pavyzdžius Ir čia galima kalbėti ir apie tai, kaip plėtojama yra veikla, kaip keičiamasi yra da, patirtimi ir, pavyzdžiui, kompiuterinė, debesies kompiuterija. Kartu su Strasbūro universiteto mokslininkais mes atlikome tyrimą dėl elektroninės prekybos, tarp valstybinės elektroninės prekybos. Ir mes bandėme išsiaiškinti, kokia yra geriausia praktika. Ir ieškojame taip pat da, tai, ką, tai, ką mes vadiname žaliosiomis informacijos ryšio technologijomis. Ir mes žinome, kad kad meninimas e, yra susijęs su labai konkrečiomis žiniomis ir tos žinios turi būti taip pat labai atviros, jomis reikia keistis. Ir mes matome, kad šiandien yra tam tikros įtampos tarp nacionalinės rinkos ir ES rinkos. Taigi mes atlikome kelis eksperimentus ir e, čia aš jums papasakosiu apie debesijos kompiuterijos projektą. 2005 metais buvo pateikta paraiška dėl debesijos kompiuterijos e, technologijų pritaikymo mažose vidutinėse įmonėse mano regione, Alzėse. Ir šiandien mes matome, kad e, pasiūla yra labai e, aukštos kokybės Ir matome, kad e, debesies kompiuterija yra naudojama e, plačiai, ir čia jūs matote, Eurostato duomenys, kad Vokietija ir Prancūzija e, yra dvi kaiminės šalis ir mes dažnai lyginame, lyginame tai, kas vyksta mūsų šalyse Ir matote šioje skaidrėje, kad mūsų rodikliai nėra labai geri, nepaisant to, kad mažos vidutinės įmonės yra prisijungusios prie šių technologijų. Ir mes taip pat palyginome, kokia yra situacija tose įmonėse, kurios naudojasi tomis technologijomis ir kurios nesinaudoja. Ne visuomet uh, įmonės, kurios naudos interneto paslaugomis, būtinai naudosios ir kom, o, debesies kompiuterijos paslaugomis. Ir dėja, matome, kad mažos ir vidutinės įmonės, ypač tos, kurios veikia gamybos sektorija, tenai tik 17 procentų naudojasi e, debesies kompiuterijos technologijomis. Ir dar vien, e, vienas skaičius e, trimatis spausdinimas. Žinome, kad yra įvairių spausdintuvų ir čia mes bandėme atlikt, pritaikyti įvairius e, modelius, bet kol kas Eurostatas dar nerinka duomenų apie tai, kiek naudojamos yra šios, šios technologijos. Toliau antras dalykas, apie kurį noriu pasakyti, tai yra mokslinio skaičiavimo iššūkis. Tai yra aukštosios debesies kompiuterijos technologijos, kurios gali padėti įmonėms pamatyti, kaip atrodys jų gaminama produkcija, jų gaminamas gaminys, arba kaip atrodys jų kūriamos ir naudojamos molekulės, pavyzdžiui. Ir uh, ir ES lygmenių, ir nacionalinių lygmenių, ir net regioninių lygmenių e, šios technologijos skatinamos. Ir čia vėl, vėl, vėlgi mes galime paminėti Vokietijos ir Prancūzijos e, bendradarbiavimą ir mes matome, kad mūsų universitetuose yra jau sukurtos kelios platformos, kurios yra atviros mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir e, kartu su kolegomis Strasbūro universitete mes bendradarbiaujame su Baden-Württembergo žemės universitetais. Ir, uh, mes atliekam, rengėme projektą, kuris padėtų atlikti labai sudėtingus skaičiavimus ir naudotis e, ir kurie yra parimti masiškai e, renkiamais duomenimis. Ir čia e, mes norime padėti toms įmonėms, kurios dar nemoka naudotis visais kodais ir algoritmais, padėti joms naudotis šiomis technologijomis ir mūsų universitetai e, bendradarbiauja pagal viešo ir e, privataus sektorių partnerystę. Ir tas bendradarbiavimas yra platus, apima įvairius e, sektorius. Ir mes tikimės, kad šis projektas padės mums padidinti mūsų įmonių konkurencingumą tai įtin aktualu dabar, kai mes konkuruojame su panašiomis įmonėmis Kinijoje ir JAV. Čia jūs matote dar vieną pavyzdį. Tai yra bendradarbiavimas aukštutinio Reino regione. Tas regionas mums labai rūpi. Tai, su struktūrinių fondų pagalba mes rengiame įvairias skaitmeninimo paslaugas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia galiu pateikti jums e, informacijos apie vykdomus projektus. Čia matote, kad yra egzistuoja keli klasteriai. Ir mes uh, plėtojame bendradarbiavimą tarp regionų, tarp Alzaso, Vadinburdenbergo, e, aukštinio žemutinio Reino e, regionų. Ir čia jūs matote, kokie projektai yra vykdomi. Ir mes sukūrėme tikrą skaitmeninį tinklą, e, kuris leidžia mums keistis informaciją Ir da, šiame tinkle dalyvauja da, ir gamybos e, mažos vidinės įmonės, ir kitos, tai yra paslaugos teikiančios įmonės. Ir taip mes e, turime tokį bendrą požiūrį, e, kuris apima mūsų da, visą regioną, da, tiek vokišką, tiek prancūzišką jo, jo da, dalis. Da, Ir čia jūs matote, kokie veik, e, e, subjektai dalyvauja šiame projekte. Tai yra ir įmonės, ir universitetai, Ir vienas labai įdomus centras, tai yra Europos vartojimo studijų centras. Ir jis veikia ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje. Ir beje, tas centras veikia prie pat uh, Prancūzijos Vokietijos sienos. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, tai yra energetinės efektyvumas ir žalieji iššūkiai, žalinimo iššūkis, su kuriuo susiduria mažos vidutinės įmonės. Dažnai įmonėms nėra lengva persiorientuoti ir mes uh, stengiamės uh, bendradarbiauti su uh, keliomis įmonėmis, vėlgi um, um, regiono uh, lygmenių, vykdydami žalių informacinių technologijų projektą. Ir čia kalbant apie varias technologijas, tai yra ir programinės įrangos rengimas ir reagavimas į konkrečių įmonių poreikius. Tai plataus masto projektas, nes mes bandėme apriepti įvairias ir paslaugas, įvairias įmonės. Ir dar vienas svarbus elementas, kuris yra svarbus skleidžiant, dėgiančias naujas technologijas, tai yra kibernetinis saugumas. Jei mes nesirūpinsime kibernetiniu saugumu, tuomet ateityje e, mūsų įmonėms gali kilti grėsmė, jos negalės apsaugoti savo daug žinių. Ir todėl mes galvojame apie tai, kaip galima būtų tą kibernetinį saugumą sustiprinti. Ir baigdama, norėčiau pasakyti, kad matote, kad šiandien mes susidurėme su didžiuliais e, iššūkiais Ir reikia galvoti apie taip, kaip galima būtų kurti naujas partnerystės, naujus bendradarbiavimo modelius, nes e, reikia, reikia apriepti daugybę įvairių e, stadijų, tai yra ir moksliniai tyrimai, ir jų pritaikymas konkretus. Ir mes, e, pavyzdžiui, magistro studijų mokslo programą turime keisti kas penkeri metai mano universitete, nes matome, kad reikia rinkoje vis naujų įgūdžių ir mes atsižvelgėme ir ES lygmenių tvirtinamus standartus ir įvairius kitus reikalavimus. Ir taip pat pasakyčiau, kad reikia, kad visi subjektai bendradarbiautų. Tai reiškia, kad ne tik mažos ir vidutinės įmonės, E, kurios šiandien kaip yra ir e, nu, įmonės nustumtos nuo skaitmeninimo proceso. Ir visos kitos įmonės, teisininkas ar da, medikas turi praleisti daugybę metų tam, kad įsigytų reikiamą kvalifikaciją ir po to jie turi nulatos kelti savo kvalifikaciją, o mažos vidutinės įmonės dažnai tokių galimybių neturi ir todėl reikia padėti jiems nuolat tobulinti savo įgūdžius. Reikia taip pat atitinkamai pakoreguoti ES galiojančias normas ir standartus. Ir taip pat reikia sukurti institucijos, kurios galėtų vertinti daromą pažangą ir kurios galėtų stebėti, kaip įmonės įsisavina tas naujas technologijas. Tai yra didžiuliai iššūkiai, ypač tiems, kas gyvena da, a, a, a, tose regionuose, kur plėtojimas yra tarp valstybinės bendradarbiavimas ir mes norėtume pasinaudoti turimomis galimybėmis ir norime, kad mūsų regione veikiančios įmonės ir ateityje galėtų vystytis sėkmingai. Dėkojame profesorą Lėdį. Dabar norėčiau suteikti žodį kitam mūsų sesijos pranešėjui Lorenzi Bell. Jis yra inovacijų ekonomikos mokslų daktaras ir pramonės profsąjungų konsultantas prekybos, prekių prekybos rytyje bei prekybos susijusios su inžinierija ir gynybos produktais rytyje. Dėkoju. Ačiū, kad pakvietėte mane į šį klausimą. Pristatysiu savo organizaciją, tai yra gamybos įmonių profsąjungų asociacija. Mūsų sudaro maždaug 190 organizacijų, 38 valstybių ir mes turime maždaug 6,9 milijonus narių. Sektoriuje, kuriame apskritai dirba apie 32 milijonus darbuotojų. Tiek mūsų prisistatymui. Dabar pakalbėsiu apie tai, kas yra, ta pramonės, kas yra tas pramonės skaitmeninimas. Mes tai suprantame, kad tai yra globalus, nuolatinis ir visa apimantis bendradarbiavimas tinkle, apimantis ir žmonės, ir prekes, ir objektus. Tai susiję ir su pramonės gamyba, ir su produktų dizainu, pramonės produktų naudojimu bei priežiūra. Norėčiau trumpai apžvelgti tą poveikį, kurį mes kurio mes tikimės iš skaitmeninimo pramonės srityje. Atsiprašau. Taigi, pradėm dar sėki. Pažiūrėkime nuo to, kokie, koks yra skaitmeninimo bendrasis poveikis. Visų pirma, tai yra efektyvumo padidėjimas. Efektyviau naudojami resursai, efektyviau naudojamas ir žmonių darbas, bet taip pat ir ištekliai, natūralūs ištekliai, gamtos ištekliai. Kitas dalykas yra procesų patikimumas, gamybos greitis bei geresnis prisitaikymas prie vartotojų poreikių. Šis poveikis nėra kažko ypatingas, nėra būdingas tik tai skaitmeninimui. Jis buvo bet būdingas ir visoms likščioliniams pramonės revoliucijoms ar jų etapams. Tačiau tai, kas dabar dar prisideda, yra gamybos gražinimas į tas šalis, kuriuose yra kūriamos technologijos. Taip pat yra dar ir specifinių kitų specifinių skaitmeninimo įtakos apraiškų, kurių nebuvo ankstesnėse pramonės revoliucijose. Ypač norėčiau išskirti tris rytis. Tai greitis ir gerovės bei galios sutelkimas konkrečiuose taškuose – Tai yra ir tam tikros grandinės, gamybos grandinės ir tam tikri sektoriai, kurie tokiais tempa. Kitas dalykas - įdarbinimo sutarčių toks e, naujas pobūdis. Anksčiau darbo kontraktai buvo daugiau susijęs su tam tikrais saugumo dalykais, žmogus pasirašo juos dėl ir įsipareigoja prisimti tam tikrus įsipareigojimus, už tai gaudamas saugumą, dabar taip jau nėra. Su skaitmeninėmis technologijomis daug lengviau kiekvienai užduočiai sudaryti naują darbo sutartį, o ne tokią ilgalaikę darbo sutartį, nes santykiai yra daug lankstesni. Tai yra susiję, žinoma, ir su to, kad darbo sąlygos kai kuriuose darbo vietose yra gana sudėtingos ir gan, dėl to gana prastos. Taip pat geresnė kontrolė bei daugiau bendradarbiavimo yra susijęs su skaitmeninimu. Kontrolė tai reiškia, kad jinai yra vertikalios krypties, darbuotojai geriau kontroliuojami, iš kitos pusės yra daug daugiau horizontalaus pobūdžio bendravimo ir bendradarbiavimo tarp darbuotojų. What's up, Citroën? I'm sorry about it. Uh, yes, here we go. Um, so what is it that we as trade unions um, are, are Ką mes kaip profsąjungos galim padaryti? Mes norime šiek tiek įtakoti tuos, tas naujoves, kurios susijusios su skaitmeninimu, taip, kad jos atitiktų geriau, atitiktų mūsų poreikius. Mes iškeliame tris pagrindinius aspektus, tai yra kokybė, dalyvavimas ir koordinavimas. Mes esame sudarę arba dabar kaip tik sudarinėjame konkrečius pasiūlymus, kaip galėtų atrodyti toksai geresnis, daugiau bendradarbiavimo apimantis darbo modelis, kad būtų sukurta daugiau darbo vietų, kad darbo sąlygos būtų geresnės, pramonės susijusios su skaitmeninimu arba su skaitmenintos pramonės srityje. Truputėlį apžvelgsiu tuos pasiūlymus, kur, kuriuos mes dabar kaip tik svarstome. Visų pirma, atsakingos inovacijos. Kitaip sakant, investuojama turėtų būti į tas inovacijas, kurių potencialas yra teigiamas uh, darbo vietų kūrimo prasme. Tai yra elektroninės sistemos. Ir elektroninių sistemų bei elektroninių įrenginių surinkimo įmonėms ypač taikomas aspektas ir skaitmeninės technologijos turėtų padėti taip pat ir atsekti, kokiamis sąlygomis darbuotojai dirba ir kitose šalise, ar yra atitinkami socialiniai reikalavimai įgyvendinami. Taip pat mes stengiamės, kad inovacijų pridėtinė vertė būtų pasidalinta visiems po lygiai, atsižvelgiant ir į mokesčius. Taip pat yra taikomi atviri standartai vertinant inovacijas. Taip pat reikėtų vengti didelių monopolijų kūrimosi skaitmenimo srityje. Ir kaip minėjo ponė Lėdiš, mes turėtume remti tam tikras lyderystės e, sritis. Ir skaitmeninimas turėtų atnešti geresnės darbo sąlygas naujomis skaitmeninimo egzistencijos sąlygomis. Kalbant apie kolektyvinės, apie tarifinės sutartis, tai jos turėtų būti taikomos visiems, kurie dirba vienai, arba yra vienai par kitaip susiję su tam tikra e, gamybos įmonė, ne tik tai su tiesioginiais darbuotojais, taip siekiant išvengti darbuotojams nepalankių darbo sutarčių. Taip pat mes e, tyriame ir darbo laiko lankstumo klausimus bei klausimus susijusius su mokymais, su skaitmeniais įgūdžiais ir jų perteikimu visiems darbuotojams, taip pat ir su privatumo apsauga darbo vietoje. Profsąjungos yra pasirengę skaitmeninimui. Mes matome daug teigiamų galimybių ir matome, kaip galima būtų užkirsti kelią tam tikroms rizikoms, kurios atsiranda skaitmeninėme pasaulyje. Taip pat reikėtų nepamiršti ir rizikų tokio modelio, kuriame vienas kažkas yra tik tai laimėtojas Ir žinoma, reikia nepamiršti, kad efektyvumas, kuris atsiranda iš skaitmeninių technologijų, turėtų būti padalintas visai visuomeniai, visiems polygiai, kad nebūtų jis tik tai kažkam vienam naudingas. Tai tiek. Dėkoju. Ačiū, ačiū daktarui Zybeliui. Dabar suteiksime galimybę pasisakyti politinių frakcijų koordinatoriams. Pirmiausia, pagėdauja kalbėti Anesander, EPP atstovas. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau padėkoti mūsų pasvečiams už labai kokybiškas e, tai prezentacijas. Taip, iš tikrųjų, šiuo metu mes rengiame skaitmininės rinkos darbo tvarkę. Europos komisija pateikė mums kelias mintis, kurias mes norėtume išplėtoti ir norėtume pagerinti prieigą prie skaitminių paslaugų. Ir čia mes kalbame ir apie vartotojus, ir apie įmonės, tam, kad galima būtų sukurti tokią aplinką, kurioje tos įmonės galėtų išlikti konkurentingos. Aš norėčiau dabar pasakyti, kad Džiugiuosi, kad Katrin Dėdyga pateikė labai gerus pavyzdžius ir jūs pasakėte, kad reikia atskirti mažas ir vidutinės įmonės, kurios yra naudojus interneto paslaugomis ir jau tas, kurios jau pritaikė skaitmeninimą savo veikloje. Taip, iš tikrųjų, mes norėtume, kad tos įmonės, kurios tik tai naudojus internetu savo darbe, galėtų naudotis ir skaitmeninimu. Jei mes dabar neturime gerų rodiklių, kurie mums parodytų, koks yra skaitmeninimo e, lygis įmonėse, labai gaila, nes taip mes negalėsime atlikti tinkamos analizės, priimti e, tinkamus sprendimus. Todėl aš norėčiau jūsų paklausti, e, kokius duomenys mes turime. Mūsų praeitis nelabai domina Ir ar politinė, mokslinė prasme mes turime naujausios informacijos ir kaip galima būtų spręsti tą nepaka, nepakank, tą problemą, kad neturime pakankamai rodiklių šiuo metu. Ir antras klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad ir mažos, ir vidutinės įmonės turėtų turėti galimybę naudotis įvairiomis platformomis. Pavyzdžiui, kaip kalbame apie e, mokslinių skaičiavimų platformas, tai reiškia, kad e, įvairiuose universitetuose veikiančios platformos turėtų būti atviresnės. Mes jau seniai kalbame apie tai, kad reikėtų e, užtikrinti, kad universitetai geriau bendradarbiautų su mažomis vidutinėmis įmonėmis. Tačiau mes matome, kad realiai skatinti tokį bendradarbiavimą nėra lengva. Dažnai tam trūkdo skirtinga darbo kultūra. Ir kaip jums atrodo, ar galima būtų skaitmeninimo srityje siekti glaudesnio bendradarbiavimo tarp universitetų ir mažų vidutinių įmonių? Ir kaip jums atrodo, ar nepakankamas bendarbiavimas sumažins įmonių konkurencingumą. Jūs kalbėjote ir apie magistro studijas ir kalbėjote apie tai, kad rengite specialistus konkrečioms įmonėms, bet labiau tradicinės įmonės. Kaip joms sekasi prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių ir prie būtinybės dėkti skaitminės technologijas? Ačiū. SND frakcijos vardu Martina Ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešėjams už labai įdomus pranešimus. Skaitmeniniai pokyčiai yra didžiulis iššūkis uh, E, verslui, kuris dirba internetu arba tiems, kurie kūrė kaip tik savo naują verslą ir taip pat sunku prisitaikyti toms įmonėms, kurios jau seniai buvo įkurtos ir dabar turi prisitaikyti prie naujų sąlygų. Žinoma, darbdaviams ir darbuotojams tai yra didžiulis iššūkis taipogi. Jeigu nebus imtasi priemonių, tai su tuo skaitmeninimu nepasistumėsime į priekį. Aš norėčiau paklausti, ar toms įmonėms, kurios ėmėsi skaitmeninimo strategijos, pavyko. Jūs pateikėte gerų pavyzdžių, gal turite tokių daugiau ir galbūt pateiktumėte pavyzdžių apie labai e, pažangų e, mokymą, kvalifikacijos kėlimą, o taip pat gal ir įmonių e, tarybų veiklos pavyzdžių galbūt būtų galima išsiaiškinti, ar yra, ar reikėtų tokių tyrimų, kurių metu būtų įvertinta geroji praktika, pristatyta geroji praktika. Ir galiausiai jūs, ponė Zybel, pakalbėjote apie tai, kad reikia socialinio dialogo ES mastu, kuris leistų keistis gerąją praktiką tarp socialinių partnerių. Ar galbūt tai turėtų būti tik dialogas nukreiptas tik į atskirus sektorius? Dėkuoju. Dėkuoju. ECR atrodo atstovų nėra. Todėl aš pakalbėsiu savo politinės frakcijos vardu, pateikdamas vieną klausimą. Profesoriu Leidik, jūs paminėjote regionę Reilando Falso Bazelio iniciatyvą. Kita vertus, kartais susidaro įspūdis, kad nacionalinės iniciatyvos, pavyzdžiui, Plan Numerik, Prancūzijoje, taip pat Vokietijos skaitmenimo planas nėra derinami tarpusavyje. Ar jūs nemanote, kad tai galėtų būti pats geriausias kelias koordinuoti Ir taip pat norėčiau paklausti daktaro Zybel. E, Patesiu Wernerio klausimą. Aš informacinių technologijų srityje dirbau visą gyvenimą ir priejau prie išvados, kad pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose uh, kur profsąjungos apskritai neturi jokios įtakos verslui, kuris labai sėkmingai plėtojasi. Tuo tarpu Vokietijoje ir visoje Europoje mes nesame tokie sėkmingai dirbantys šioje srityje. Todėl reikėtų paklausti, ar iš tikrųjų e, žmonės nori kokio nors susivienimo, kokio nors ypatingo vienijimosi, E, mm, skaitmenimo srityje, o galbūt kiekvienas pasilieka tokį veiksmų laisvę pat savo. Dabar Taburano kalbės. Aš norėčiau užduoti klausimą, ponė Lėdiš. Mes savo frakcijoje aktyviai svarstome skaitmeninės gamybos klausimus, trimačius spausdintuvus ir panašiai. Tai yra galimybės, kurios turėtų turėti mažos įmonės, atskiri kūrybinius ryčių darbuotojai. Jie galėtų pagaminti savo darbus ir tai yra galimybė, kurios anksčiau niekada nėra buvę. Iš kitos pusės mūsų kartais apima neviltis dėl to, kad turint spausdintuvus ir visai nedaug priemonių galima sukurti produktus, uh, ir patiekti juos rinkai, bet kaip užtikrinti, kad tas produktas atitiktų visus saugumo reikalavimus, kad turėtų visus reikalingus sertifikatus ir panašiai. Jeigu tai yra nedidelė įmonė ar asmuo, kuris sukuria tam tikrą produktą, tai gali kilti nemažų sunkumų sertifikuojant tą produktą arba užtikrinant jo autorinės teisės. Taip pat kaip galima būtų garantuoti, kad uh, visada bus pakankamai atsarginių dalių, ar kas atsitiks su tuo produktu, kai jis nustos būti gaminamas, ar reikia tai reglamentuoti įstatymiškai, kas atsitiks tuo met, kai produktas, kurio jau nebėra prekyboje, paskui vėl bus į ją gražinamas, uh, Taip pat galbūt galima būtų įsivaizduoti ir tokią situaciją, kad bus gaminamos atsarginės dalys, tada, kai iš tikrųjų produktas jau nėra gaminamas pramonėje. Taip pat aš norėčiau paklausti ir apie skaitmeninį atotrukį. Ir kalba čia ne tik apie tai, ar įmonė yra prisijungusi prie tinklo, ar ji pilnai skais, dirba pilnai skaitmeninėje rinkoje, bet ir apie tai, kad žmonės yra tam nepasiruošę, kad nėra atitinkamai kvalifikuoto personalo. Galbūt reikėtų pradėti nuo mokyklos, nuo vaikų, jau mokyti juos ir renkti, o renkti tam, kad jie gyvens tokiame pasaulyje, kuris keičiasi nepaprastai greitai. Dėkoju. Ponas Krėlė. Pone Krėlė, atsiprašau, pone Krėlė. Dėkoju. Labai gerai, kad surinkėte šitos klausimus. Juose mes dar kartą įsisamoniname, kad mokslas, tyrimai yra labai susiję su įmonėmis, smulkiomis vidutinėmis įmonėmis ir dar labiau susiję su žmonių išsilavinimu ir gebėjimais. Pone Lėdich, aš labai džiaugiuosi, kad jūs e, kalbėjote apie regionus ir minėjote sėkmingus projektus, ypač tuos, kurie vykdomi prie Prancūzijos ir Vokietijos sienų. Aš paties su regionų komiteto atstovė, dėl to man tai labai įdomu. Mes taip pat priėmėme neseniai reglamentą svarstėme reglamentą dėl naujo finansavimo laikotarpio, horizontas 2020 tyrimų programos finansavimo ir panašiai. Aš norėčiau paklausti, ar jūs praktikoje tai naudojate, ar yra sąsajų tarp tyrimų programų ir struktūrinių fondų. Aš manau, kad struktūrinių fondų lėšas galima prasmingai panaudoti, bet nežinau, ar tikrai tai veikia praktikoje, ar mums reikia dar kažką padaryti tam. Aš pati esu informatikė ir žinau, kaip įmonėms baugu įsivesti naujoves informacinių technologinių srityje. Tai susiję ir su tuo, kad reikia atitinkamai parengti darbuotojus. Manau, kad darbuotojų švietimas yra svarbus ir čia vaidmens turėtų imtis profsąjungos. Kaip manote, kiek ES čia gali padėti, kiek iš ES pusės eina iniciatyvos, ar tai daugiau daro atskiros profsąjungos. Taip pat aš manau, kaip gal, norėčiau paklausti, kaip galima geriau stiprinti dialogą tarp e, profsąjungų ir darbuotojų. Dėkoju, ponė Krell. Dabar norėčiau suteikti žodį profesoriai Lėdich, atsakyti į klausimus, pakomentuoti tuos dalykus, kurie čia buvo išsakyti. Jums skirtos penkios minutės. O po to daktaras Zibelis. Monsieur le Président. Euh, Pone pirmininkė, iš tikrųjų klausimų labai daug buvo pateikta. Ir pirmiausia, aš atsakysiu paskutinį klausimą, nes jūs kalbėjote apie padėtį regione ir apie tarp valstybinį bendradarbiavimą. Mes turime nacionalinius planus, E, skaitmeninimo planus, kurie veikia ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje, ir mūsų regioninis skaitmeninimo planas e, yra tikrai e, tarp valstybinio pobūdžio ir jis yra kitoks nei nacionaliniai skaitmeninimo planai. Jau 20 metų aš užsijimu Prancūzijos Vokietijos bendarbiavimo aukštinio Reino regione. Ir tai yra labai didelis regionas. Ir mums rūpi taip, kaip įmonės veikia da, kiekvieną dieną. Ir mes žinome, kad žingsnis po žingsnio galima siekti didesnių pokyčių. Nacionaliniai planai paprastai yra skirti di, yra, didesnio užmojo. Ir mes turime da, Mes turime 3, 4, gal 5 projektus, kurie sėkmingai veikia. Septintoji mokslinio tyrimų programa ir horizontas 2020 e, yra naudingos e, priemonės. Yra priemonės skirtos ir IRT, ir skaitmeninimui. E, pavyzdžiui, septintojo, septintojo pagrindų programai daug dėmesio skiriama šioms technologijoms. Bet čia reikėtų dar galvoti, kaip galima būtų geriau panaudoti struktūrinius fondus, nes būtent iš tų fondų finansuojami yra bendradarbiavimo projektai. Ir jei mes sieksime da, suderinti tai, kas parašyta da, programoje Horizontas 2020 ir kai kuriuose kitose dokumentuose galėsime pasinaudoti visų šių programų potencialų ir tai bus naudinga visai Europai. Jei mes galėsime tinkamai pas, pasinaudoti šiomis priemonėmis, turėsime didžiulę kom, kompetencijų žinių bazę. Ir mes turime gebėti dalintis bendromis žiniomis. Mhm Ir aš savo studentams, pavyzdžiui, dažnai sakau, kad mums reikia pasinaudoti ir septintąją pagrindų mokslinio tyrimų programą ir programą Horizontas 2020, tam, kad mes sukurtume didžiulę žinių bazę. Nes mes turime labai gerų programų, tai jos finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto, tačiau dėja matome, kad kartais vyksta tai, ką mes vadiname kapitalizavimu. ypač kai kuriuose sektoriuose, bet tai yra pastebimas reiškinys. Ir reikia padėti mažoms vidutinėms įmonėms, nes jos tikrai neturi laiko tam, kad jos kad jums nereikėtų valandų valandas praleisti internete, ieškant įvairios informacijos. Čia galima kalbėti apie inovacijų inkubatorius, apie įvairias priemonės. Jūs kalbėjote apie situaciją Italijoje ir minėjote, kad minėjote vieną projektą, kurio metu siekiame technologijas perduoti tai konkrečioms e, įmonėms. Jei mes e, tuo nesirūpinsime, tuomet mažos ir vidutinės įmonės negalės e, nesužinoti apie tas naujas technologijas. Taigi reikia sutelkti savo pastangas tam, kad galėtume skleisti informaciją. Ir e, aš buvau Varėzos mieste, atsakau, į, į parlamento nario iš Italijos klausimą ir aš mačiau, kaip veikia viena nedidelė įmonė ir ją sekasi labai gerai, ir, nes ji dar surado partnerių, su kuriais galėjo sėkmingai pritaikyti da, novatoriškas technologijas. Dar vienas dalykas - normalizavimas Pavyzdžiui, trimatės spausdinimas. Jei kiekvienas spausdins pas save, ką tik tai panorės, tuomet mes neturėsime jokių konkrečių standartų. Šiandien yra nemažai stambių įmonių, kurios bando įdėkti savo standartus. Ir kol kas mes neturime dar to, visiškai atvirų technologijų. Uh, Ir todėl čia reikia galvoti apie tai, kaip veiks tos atviros inovacijų dėgymo e, platformos. Daktaras Zybelis, ačiū už klausimus. Atsakysiu juos eilės tvarka. Pane Vernera, ar yra gerosios praktikos daugiau pavyzdžių, kai buvo skaitmeninama gamyba? Iš tikrųjų, tokių pavyzdžių yra. Aš prisimenu, pavyzdžiui, vieną jungtinėje karalystėje namų ūkio boilerių gamintojo įmonėje, pavyzdžiui. Vailant <laughs> uh, sėkmingai darbuojasi šioje srityje. Mes šiuo klausimu uh, lakrūčio mėnesį organizuojame konferenciją ir jos metu pateiksime daugiau pavyzdžių. Dėl socialinio dialogo Skaitmeninimas, mano manimu, yra sritis, kurioje socialinis dialogas yra neišvengiamas. Ir dabar mes e, pramonės, e, su pramonės darbdaviais e, kalbame apie skaitmeninimą, apie inovacijas ir taip pat klausimės darbuotojų nuomonės, kad galėtume toliau judėti į priekį. Atsakydamas poniai Grill, norėčiau pasakyti, kad skaitmeninimo klausimas yra sprendžiamas ir naujajame profsąjungų forume ir taip pat įvairiausiose kitose forumuose. Mes puikiai suprantame, kad šita tema yra labai svarbi, kad bus pasikeitimai didelio masto ir todėl ES mm, pramonės įmonių asociacijos atstovams rūpi kelti šios klausimus, aptarti su socialiniais partneriais, kadangi visiems teks ir tenka susidurti su transformacijomis, kurių masto iki šiol ne visi suvokia. Aš kalbu apie tai, kas vyksta dabar. Iš tikrųjų darbas tęsiasi ir šis procesas yra labai dinamiškas. Pone Henkeli, klausė, ar e, informacijų technologijos e, srityje reikalingas dialogas su profsąjungų atstovais. Informacinės technologijos yra labai dinamiškas sektorius, kuriame tūkstančiai darbuotojų dirba. Šiuo metu e, atskirų darbuotojų darybų partnerių galių, ko gero, galėtų užtekti spartinančios procesus. Tačiau vis dėlto mes su darbuotojams susitikę didelėse e, kompanijose HP ir taip toliau visoje Europoje ir kitur suvokėme, kad tarptautiniu mastu darbuotojai yra prieš pastatomi vienas kitam, tiesiog jie yra varomi į kampą ir jų darbo sąlygos blogėja. Taigi tos e, priežastys turi ir konkrečių pasiekmių. Amerikos modelis, kaip buvo paminėtas, yra kitoks kai kurios Amerikos kom kompanijos nesitarė informacijos technologijos srityje su savo darbuotojais. Tačiau mums reikėtų suprasti, kokio gerovės modelio mes siekime. Ar tokio, koks yra Amerikoje. Iš tikrųjų, e, kuriant šitą gerovę, daugiausia yra tariamasi tik tai siaurame rate įmonėse, o ne su profsąjungų uh, plačiaisiais sluoksniais ir todėl mes savo profsąjungų asociacijoje manome, kad kiekvienas turi turėti naudos iš to inovacijos proceso ir taip pat, kad būtų užtikrinta kuo geresnė, didesnė socialinė sanglauda. Taigi mes manome, kad profsąjungos yra labai veiksmingos, pavyzdžiui, Šiaurės Europos valstybėse yra daug palankiau žiūrima į šitą bendradarbiavimo su profsąjungomis modelį. Kadangi mes dar turime laiko, norėčiau paklausti, ar kas nors dar pageidautų klausti, ypač tie, kurie vėliau prisijungia prie mūsų. Atrodo, ne. Dabar norėčiau pristatyti antrąją mūsų sesijos temą. Ir suteiksiu žodį pirmiausiam Pirmiausiam tai yra Hartmut Hirsch Kreinzen. Jis yra buvęs e, ekonomikos ir pramonės, ekonomikos ir socialinių mokslų profesorius Dortmundo technikos universitete. Jis dirbo vertindamas įmonių inovacijų strategijas ir taip pat jų priklausomybę nuo visuomenės raidos apskritai. Taigi žodis jums, Hartmut Hirsch Kreinsen. Ja, ich danke Ihnen vielmals für die Aš dėkoju už pristatymą, dėkoju už įvadinius žodžius ir džiaugiuosi, galėdamas pristatyti kai kurios socialinių mokslų tyrimuosius rezultatus skaitmenimo srityje ir taip pat pakalbėti apie darbą, kvalifikaciją ir darbo organizaciją. Aš norėčiau pakalbėti apie pramoninę gamybą. Jau nekarta buvo minėta, kad Vokietijoje jau kuris laikas vyksta intensyvios politinės, mokslinės, inovacinių, nes E, diskusijas dėl pramonės 4,0. Paaiškinsiu, kaip visą tai atrodo. Taigi, tinkama skaidrė, jinai Vokietijoje labai žinoma, kadangi remiasi teze, kuri Vokietijoje yra pagrindinė pramoninių diskusijų tezė būtent yra teigiama, kad mes vėl grįžtame ar pasiekėme ketvirtosios pramonės revoliucijos etapą. Būtent e, tai taip yra komentuojama skaitmeninimas. Taigi šitas procesas, kokių pasiekmių gali turėti darbui ir darbo kokybei arba darbuotojų kvalifikacijai, aš norėčiau aptarti tris teiginius. Pirmasis Per daug greitai perbėgau. Tai yra, ar teks susidurti su darbo vietų mažinimu. Čia ir mm, ekonominės diskusijos, ir politinės diskusijos rodo ką kitą, kadangi šita diskusija dėl darbo netekimo yra kontroversiška. Viena prognozija galėtų būti pesimistinė, jungtinių, jungtinės karalystės vadovaudomi atstovai, nagrinėdami JAV rinką, konstatavo, kad per artimiausius 25-50 metų galime netekti 50 darbo vietų. Kai kas kalboj, kalba apie 67 procentus dėl automatizavimo ir skaitmeninimo. Pirmiausia, laikomasi tezės, kad paprastas įprastinis darbas, vidutinės kvalifikacijos reikalingas darbas gali netekti tokios reikšmės. Tačiau, kalbant apie diskusiją, pristatant diskusiją vykstančią Vokietijoje, vis dėlto prognozė yra palankesnė, kadangi teigiama, kad šimtai tūkstančių naujų darbo vietų gali būti sukurta ir gali tekti e, įgyti kitokią kvalifikaciją. Taigi kyla klausimas, ar skaitmeninimo sąlygomis tas įprastinis pramoninės e, e, revoliucijos kompensacijos mechanizmas pasiteikis. Taigi, jeigu bus netenkama, netenkama darbo, ar kaip nors bus kompensuojamas tas netekimas. Vokietijoje sakoma, kad 610 tūkstančių darbo vietų gali būti sunaikinta, tačiau sukurta apie milijoną naujų. Taigi, tokia buvo pirmoji diskusijos tema. Antroji tezė arba tema yra susijusi su klausimu, kaip darbuotojų kvalifikacija pasikeis ir kaip pakis darbo organizavimas. Yra kalbama apie modelį, kuris tiesiog anagrinėja dvi prieštaringas perspektyvas. Viena perspektyva būtų pakankamai pesimistinė. Pirmoji skaidrė labiau optimistinė. Šitą perspektyvą mes laikome tarsi pagerinimo, sutaurinimo perspektyva tai yra padidėjus skaitmeniniai apimčiai, kvalifikacija darbuotojų turėtų gerėti ir tada, žinoma, galima tikėtis labiau kvalifikuotų darbo vietų. Prieštaringa, priešinga tezė yra e, polarizuojanti tezė, kadangi teigiama, jog pirmiausia tokios vidutinės kokybės darbo vietos, pavyzdžiui, įvairiausios priežiūros funkcijos skaitmeninimo proceso metu gali atkristi, juos bus nebereikalingos. Ir taigi gali atsiverti tam tikrą takoskirą, taigi kokybės uh, gerinimo kryptimi gali būti didinamos darbo vietų skaičius, o tokių paprastesnių darbo vietų gali mažėti. Dėl perdėlių kaštų, dėl to, kad bus daug e, rankinio darbo. Ir tolesnėje skaidrėje pateikėme schemą arba modelį. Kairėje pusėje rodome, kaip atrodys polarizuota darbo organizacinė struktūra. Taigi ta vidutinė grandis tarsi ir visiškai dinktų. Ir paprasto darbo lygmenyje nevyktų daug procesų ir čia nebūtų išsaugome daug darbo vietų. Kita vertus, dešinėje pusėje mes parodėme tą organizacinę struktūrą, būrio spiečio organizacinę struktūrą. Čia šioje srityje darbo vietų kokybė didėja, personalas pats imasi iniciatyvos, organizuojasi, turi veikimo laisvę, prisitaiko prie darbo poreikių. Iš esmų, nes tai yra dvi perspektyvos atspindimos šioje schemoje ta polarizuota organizacinio darbo perspektyva yra labai e, patraukli ir taikoma Junktinėse Amerikos valstijose, o šita spiečio organizacinė struktūra dabar yra aptarinėjama diskusijų metu Vokietijoje. Kitas klausimas. Arba trečioji tezė. mes apibendrintai teigiame, kad skaitmeninimo procesų metu bus vis dėlto tam tikras darbo decentralizavimas ir taip pat didesnis lankstumas bus pasiekiamas. Ypač tai būdinga taip vadinamai spiečio organizaciniai struktūrai ir taip pat E, čia mes kalbame apie crowd working, bendrą darbą, kai yra įgyveninami laikini projektai. Ir dar viena labai intensyviai aptariama tema tai yra crowdsourcing arba crowd work, kai yra kuriamos internetinės platformos ir veikla vyksta už įmonės ribų, tai na, mokslinių tyrimų srityje, inžinerijos srityje labai aukštos specializacijos paslaugos ir procesai. O po to šita veikla suveda tuos veikėjus į vieną crowd. Taigi šitie, šitie tas darbas yra labai įvairialypis, tačiau kita vertus baiminamasi kad vis dėlto šitas darbas arba užimtumas tokiamis sąlygomis gali tapti pakankamai sudėtingas persipinės. Ir ketvirtoji tezė arba klausimas. Jeigu apibendrume šitas dvi perspektyvas, tai turėtume pripažinti, kad šiuo metu konkrenti tendencija neišryškėjo. Jeigu pažvelgiame į artimiausią ateitį ir tolimesnę ateitį, tai tikrai mes turėsime galimybę pasirinkti. Tačiau vis dėlto turime suprasti, kad technologijoms tobulėjant nebūtinai tos pasiekmes darbui jau dabar gali būti aiškios ir akivaizdžios. Taigi diskusijoje mes Turime atkreipti dėmesį į technologinę raidą ir pažvelgti plačiau ir skaitmeninimą turime suprovokti kaip socialinę techninę sistemą kadangi technologijos bus labai svarbios ir kita vertus darbas, kvalifikacija ir darbo organizavimas lems, turės lemiamą vaidmenį. Ir kaip visa tai atrodys galų gale, bus susiję su darbo ir komunikacijos procesų organizavimu. Tai yra visiškai nauja perspektyva, tačiau atsiveriant skaitmenimui reikės spręsti ir technikos, ir darbo organizacijos davimo procesus kaip bendrą sistemą ir reikės ieškoti bendros strategijos. Visą tai susijęs su politika, su darbo politika ir kaip ten bebūtų, tai bus kiekvienos įmonės strateginis apsisprendimas. Ir galiausiai. Apibendrinant skaitmeninimo diskusijas, turėtume pakalbėti apie riziką, kurios kai kurios aspektus aš jau paminėjau, būtent iškyla pavojus dėl darbuotojų kvalifikacijos, dė, pavojus dėl automatizavimo procesų, kurių pasiekoje atkris kai kurios darbo vietos. Skaitmeninimas reiškia, kad e, teks kontroliuoti, prižiūrėti procesus, kaip mes šitą potencialą išnaudosime. Kita vertus, susidursime su polarizacija ir taip pat tų ribų išnykimu tarp atskirų profesijų ir gebėjimų. Ir žinoma, kaip elgsis konkrečios įmonės, kadangi šiuo metu diskusijos metu diskursė mm, skaitmenimo priešinasi kartais ir didžiulės įmonės. Taigi ta diskusija dėl ketvirtosios pramonės revoliucijos visada bus susijusi su darbo procesais, mes galėsime kurti naujas darbo formas, galėsime daryti pokyčius, tačiau jeigu atsižvelgsime į darbą, kuris bus priderintas prie darbuotojo amžiaus, poreikių, galimybių ir taip pat turėsime užtikrinti, kad tos darbo vietos būtų palankios jaunajai kartai, kadangi šiuo metu universitete išmoktos žinios nebūtinai yra pritaikomos pramonėje. Taigi pramonės gamyba ketvirtosios revoliucijos e, e, pasiekmeje turėtų užtikrinti stabilę gamybos pramonę. Dėkuoju. Ačiū profesoriui Hirškraizenui. Dabar suteiksiu žodžių. Žodį ponui Manuel Gamela. Jums skirtos maždaug 15 minučių kalbėti. Profesorius Gamela buvo Madrido Politechnikos universiteto profesorius. Dabar jis dirba Ispanijos profsąjungos darbo grupėje, kuri nagrinėja naujus gamybos modelius. Prašau, ponė Gamela. Dėkoju, pirmininkė. Labą dieną. Aš savo pranešimą skaitysiu ispanų kalbą. Voy a hablar aquí. Taigi. Norėčiau kalbėti apie socialinės skaitmeninimo pasiekmes. Aš esu darbo grupės, kuri nagrinėja tokius naujus modelius narys. Na, niekam nekyla abejonių, kad skaitmeninimas Europoje yra nepaprastai svarbu. Informacinės ir komunikacinės technologijos sparčiai žengia į priekį, tai jaučiama ir pramonėje. Ir čia susidaro šiek tiek paradoksali situacija kaip minėjo vienas Nobelio premijos laureatas, sakydamas, kad mes daug ką matome, daug ko pasiekėme, tačiau gamybos statistikoje tai kol kas neatsispindi. Dabar jau kalbam apie ketvirtąją pramonės revoliuciją ir visi suvokiame, kad prasideda etapas, kai taikysime naujus gamybos procesus, kai gamybos grandinė iš esmės keisis. Ir tai tie pokyčiai palies visas sritis. Mes matome, kokių galimybių pat, sulauksime dėl tų naujų pokyčių, bet jų galime išvelgti ir tam tikras problemas, su kuriomis susidursime. Būtent dėl to reikia imtis politinių iniciatyvų tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių. Pirmas dalykas – gamybos skaitmeninimas reiškia, kad gali sumažėti darbo vietų susijusių su senomis kvalifikacijomis. Tuo tarpu reikės naujų darbuotojų turinčių naujų kvalifikacijų Taigi, kai įmonėms reikės prisitaikyti, reikės kompensuoti tam tikriems darbuotojams darbo vietų netekimą ir parengti naujų specialistų. Taip pat žinia, kad kai kuriuose srityse darbo vietų sumažės. Tai reiškia, kad jeigu norime išlaikyti užimtumo lygį, tai reikia plėsti tam tikras sritis, atsižvelgiant į tai, kad srityse, kuriuose bus taikomos skaitmeninimas, plačiau taikomas skaitmeninimas, darbo vietų netekimas bus didžiulis. Ta, turėt, čia turėtų prisidėti ir valstybės, siūlyti daugiau paslaugų, skatinti paslaugų vystimas, kurti infrastruktūras ir taip toliau. Nauji procesai, naujos technologijos susiję ne tik su problemomis, reikia į tai žiūrėti ir kaip į šansą, kaip į galimybę sukurti kažką naujo, pasinaudoti naujomis galimybėmis. Kaita yra neišvengiamas dalykas ir teks prisitaikyti prie tos kaitos ir darbuotojams. Jiems reikės kelti kvalifikaciją, o tiems, kurių darbo vieta nebus reikalinga, kurių darbas nebus reikalingas, nes tiesiog tos darbo vietos neliks, jie turės prisitaikyti prie pokyčių, išmokti kažko naujo ir užimti kitas darbo vietas. Atitinkamai priderinti reikėtų ir švietimo sistemą visais lygmenimis. Reikia sukurti tokią švietimo kultūrą, kuri būtų atvira pokyčiams, Tai ypač pasakytina apie, apie profesinį mokymą. Ir įmonės turi prie to prisidėti. Švietimas ir mokymas turi vykti ir pačioje įmonėje. Reikia nepamiršti ir pramonės ir produktų gamybos ir gyvavimo ciklų, prie jų taip pat reikia derintis. Jie dažnai yra daug trumpesni negu vieno žmogaus karjera. Taigi pokyčių daug ir prie jų prisitaikyti teks visai, visai mūsų visuomeniai. Čia neapseisime ir be privataus sektoriaus investicijų. Darbuotojai gali laisvai judėti visoje Europoje ir jiems dėl to prisitaikyti galbūt bus šiek tiek lengviau. Kitas dalykas, mums reikia solidžios pramonės Europos Sąjungoje pramonė sudaro maždaug 20 procentų visos ekonomikos apimties. Atitinkamai, mums reikės ir naujų pramonės specialistų. Tam mes galime panaudoti tokių programų kaip Horizontas 2020 lėšas. Trečias problemų ir klausimų kompleksas šioje srityje yra tam tikros neligybės atsiradimas ir stiprėjimas susijęs ir su tam tikromis teritorijomis, ir su tam tikromis pramonės šakomis. Viena vertus mes matome, kad tam tikros specialybės tampa nereikalingos, o kitų reikia kur kas daugiau. Tai ypač susijęs su darbuotojų interesais ir jų gynimu iš kitos pusės reikia ir politikos suinteresuotumo. Nepamirškime, kad skirtingose sektoriuose skaitmeninimas taikomas skirtingai. Vienur jis svarbesnis, kitur mažiau svarbus. Ir tam tikrose srityse, pramonės srityse, skaitmeninimo pasiekmėje gali atsirasti didžiuliai monopoliai kuriuos stebėti ir reguliuoti yra demokratinės valdžios užduotis. Žinoma, specializavimasis tam tikroje srityje, kokio nors regiono specializacija tam tikroje srityje yra iš vienos pusės geras dalykas, bet iš kitos pusės jisai susijęs ir su rizikomis, nes gali iškraipyti uh, regionų lygmenį, gali iškraipyti ir pasidalyjimą tą gerovę, kuri bus kuriama. Tai yra europinio lygio diskusija ir reikėtų ypač į tai atsižvelgti svarstant europinės perspektyvos klausimus. Dar vienas dalykas – darbo santykių vystimasis. Mes turime daug elektroninių instrumentų ir dabartinės technologijos leidžia naujai pažvelgti į darbo santykius. Darbuotojai dažnai yra kontroliuojami, bet kuriuo darbo, savo darbo metu ir jie gali būti verčiami dirbti nepriklausomai nuo nustatyto darbo laiko. Skaitmeninimas taip pat reiškia, kad darbas nebūtinai turi būti atliekamas įmonėje, yra ir darbo yra smulkių įmonių bei darbuotojų tinklų, kurie gali susitelkti tam, tikro, tam tikros užduoties atlikim, atlikimui, bet jie vis tiek yra priklausomi nuo įmonės užsakymų. Taigi, čia labai svarbu, kad būtų skatinamos inovacijos ir kūrybiškumas – bei lankstumas, tačiau reikia nepamiršti, kad lankstumas darbuotojui neturėtų kirstis su jo situacijos stabilumu, kad, ne, kad lankstumas nereikštų, kad bus pažeistas jo teisės į kasdienį normalų gyvenimą. Skaitmeninimas darbuotojams reiškia tikrai labai didelius pokyčius, taip pat ir jų profesinio atstovavimo srityje susitelkus, susibūrusi profsąjungas galima, žinoma, pasinaudoti tomačius, tomis pačiomis technologijomis ir ginant savo teisės. Yra kur kas daugiau galimybių koordinuoti savo veiklą ir tarptautinių lygmenių, ir tarp sektorinių lygmenių. Taigi iššūkių yra gana daug, su iššūkiai susidurs ir Europos profsąjungos. Tačiau jos sutelkusios savo jėgas gali pasiekti to, teigiamo visai visuomeniai rezultato. Įmonėms skaitmeninimas, žinoma, reiškia pirmiausia jų konkurencingumo didėjimą. Atsižvelgdamos į tai, politinės institucijos turi atidžiai stebėti visus procesus. Profsąjungos, tarifiniai susitarimai, galimybė atstovauti kolektyviškai, visa tai yra užduotis, kurios tenka be kita ko ir šiam parlamentui. Ačiū. Dėkuoju, o dabar galėsime pradėti klausimų ir atsakymų ratą ir Pirmoji kalbėtoja, ne panė Sander, apie tai frakciją. Dėkuoju, panė pirminkė, aš norėčiau dar kartą padėkoti mūsų svečiams už jų la, tikrai labai kokybiškas prezentacijas, kurias mes išgirdome. Jūs daug kalbėjote apie skaitmeninimo poveikį įmonėms. Uh, ir poveikį darbuotojams, jų žinioms. Taip pat minėjote ir įmonių darbo organizavimą ir taip pat santykius tarp įvairių įmonių. Jūs taip pat minėjote ir profsąjungas. Ir mano galva liko vienas dar neaptartas klausimas. Tai yra poveikis teritorijoms. Ir todėl aš norėčiau Jums užduoti klausimą, kaip Jums atrodo, ar mūsų ūkio skaitmeninimas sustiprin, sustiprins miestus ir urbanizuotas vietovės ir kaip jis atsilieps kaimo vietovėms. Gal jums atrodo, kad skaitmeninimo poveikis teritorijų plėtrai e, bus nulinis? Dank, Herr Präsident. Äh, auch herzlichen Dank an die. Ačiū pirmininkai, dėkoju pranešėjams už puikius pranešimus. Norėčiau paklausti profesorius Josh Krainsn. Jūs labai konkrečiai paaiškinote, kokios galimybės, kokios gali kilti problemos, kai bus imtasi skaitmeninimo, ypač darbo santykių srityje. Galbūt jūs pasakytumėte ką nors apie terminus, kalbama apie revoliuciją, bet galbūt tai vis dėlto evoliucinis procesas. Kaip jums atrodo, kada visa tai vyks? Bet tu jūs kalbėjote apie pramonės platformą e, nulis 4-0. Bet turite omenyje Vokietiją, o galbūt jūs matote būtinybę, galimybę bendradarbiauti tarptautiniu mastu, o gal vis dėlto matote kokiu nors mentaliteto skirtų, galbūt tai yra bendra ES tema, kurią reikėtų nagrinėti visiems kartu. Bet to, kokių reikalavimų jūs kelt, reikalavimų keltumėte politikai. ECR vardu taip pat norėčiau pateikti porą klausimų Hirškraineriui. Mano klausimas yra toks, kiek ši pramoninė revoliucija skiriasi nuo ankstesnių pramoninių revoliucijų? Ir gal ši revoliucija turės ir kitų privalumų, apie kuriuos mes kol kas nekalbėjome. Aš gerai prisimenu, kai vyko pirmoji pramoninė revoliucija, Tuomet labai daug žmonių apgailistavo dėl to, kad jie buvo priversti palikti savo namus, savo šeimas tam, kad galėtų nuvykti į, gamyklas, kurioje, į gamyklą, kurioje dirbo ir dažnai tos gamyklos buvo labai toli nuo jų gyvenamosios vietos. O šiandien mes matome, kad da, da, būtinybė va, važiuoti į darbą da, tampa nebeaktuali. Ir kaip Jūs pakomentuotumėte tą klausimą ir pram, ketvirtosios kartos pramonę? Ir dar vienas klausimas. Ką Jūs manote apie labai didelį nedarbo, jaunimo nedarbo lygį, ypač Ispanijoje? Ir mano klausimas Jums būtų toks. Net jei profesoriaus Hirškrainerio optimistinė vizija ir prognozės, kad šiuo metu mes galime prarasti daug darbo vietų, tačiau ateityje jų bus sukurta daug daugiau. Pasitvirtins, ar tai reiškia, kad mes turėsime trumpalaikį perspektyvą didesnių nedarbo, tačiau ateityje tendencijos turėtų pasikeisti. Dėkuoju, labai keista, kad jums sunku yra ištarti mano pavardę. Atrodytų, kad e, mano pavardė yra panašiai į e, jūsų kalboje egzistuoja e, turimas pavardės. Mano klausimas yra skirtas profesoriui Hirškrainsen. Esu skaitęs e, Lorenzo Sanso mintis. E, jis vadovaujo prezidento Obamos e, ekonomistų grupiai ir jis pasisako už finansų rinkų liberalizavimą. Ir šis žmogus prieš kurį laiką pareiškė, kad vakarų visuomenėje nebeliko jokio augimo potencialo ir vienintelė galimybė mums skatinti augimą yra kurti spekuliacinius burbulus, reikia, kurių reikės atsisakyti ateityje, tačiau e, dabar jie yra būtini. Kaip jūs pakomentuotumėt tokias mintis? tokias e, keistas e, Amerikos ekonominio lito atstovo mintis. Dėkoju, toliau kumpula natri. Dėkoju, dėkoju už e, labai geras žanginės kalbas. Mano klausimas yra susijęs e, su tuo, ką mes turėtume daryti. Europa gan gerai reguliuoja vidaus rinką, telekomunikacijų srityje, vartotojų teisių, e, inovacijų skatinimo srityse. Tačiau panašu, kad e, mums nepavyko užtikrinti, kad mūsų įmonės pirmautų skaitmeninimo srityje. Todėl aš norėčiau paklausti jūsų, ką jums atrodo Europa turėtų daryti tam, kad mes sugrįžtume į pirmasias e, skaitmeninimo e, eilės. Ir ar sugebėsime mes kurti naujas darbo vietas šiame sektorėje? Ir kaip jums atrodo, ar reikia remti dabar jau veikiančias įmonės, nes uh, Kiek aš supratau, iš to, ką jūs sakėte, Vokietijos mažos vidutinės įmonės neįtin džiaugiasi vyriausybės bandymai skatinti ketvirtosios kartos pramonę. Taigi, kaip galima būtų padėti įmonėms skaitmeninti savo veiklą? Kaip mes, politikai, galėtume prisidėti prie to, kad naujos technologijos būtų dėgiamos, bet kartu, kad ir nebūtų pakengta uh, jau veikiančioms įmonėms. Mano šalyje, Suomijoje, tai gyvena tik 6 milijonai žmonių, tačiau mes pratome 200 tūkstančių darbo vietų pramonėje. Ir aš esu įsitikinusi, kad mūsų ateitis yra susijusi su skaitmeninėmis technologijomis. Mes nesame ES centre, esame pakrašty ir manau, kad dabar tą geografinį atstumą galėsime įveikti skaitmininėmis technologijomis. Ką jūs apie tai manote? Dėkoju. Kalio Ruhana, skaitmeninių technologijų generalinio direktorato atstovas. Ačiū, ponė Pirmkė, už tai, kad sutikite mums galimybę pasisakyti šioje nepaprastai svarbioje diskusijoje. Kalbame apie pramonės skaitmeninimą. Ir komisijos vardu aš norėčiau pasakyti, kad mes įvairiais aspektais nagrinėjame šį klausimą. Taip pat bendarbiavame su nacionalinių asociacijų atstovais, tai yra su ketvirtos kartos pramonės. O, supra, ir Prancūzijos įmonių asociacijos atstovais. Galvojame apie tai, kaip galima būtų paskatinti skaitmeninimo procesą, ypač pramonėje. Ir be abejo, mes, da, politikai, turėtume sukurt, užtikrinti, kad da, pramoniai būtų sukurtos pačios geriausios, palankiausios sąlygos inovacijoms kurti ir dėkti. Uh, ir reikėtų skatinti tam tikrus verslo modelius, nes matome, kad dėl skaitminių technologijų iš esmės keičiasi taikomi verslo modeliai. Ir mes iš savo konsultacijų užteiškiname šešis dalykus ir du pirmieji labai svarbus. Pramonė ateitie bus neįsivaizduojama be skaitme, skaitmenimo. Tai reiškia, kad mums reikia bendros skaitminės rinkos e, tam, kad įmonės galėtų pasinaudoti bendrosios rinkos potencialų ir tam, kad jos galėtų kurti ir paslaugas, ir e, gaminius, e, kurie būtų naudingi visiems mūsų vartotojams. Taigi bendra skaitminė rinka yra būtina sąlyga. Ir jums rašinam, kad komisija pateikė 16 punktų veiksmų planą šiuo klausimu. Antra sąlyga yra iš ankstinio finansavimo galimybės. Stambios ir vidutinės ir mažos įmonės turi modernizuoti savo gamybos procesus ir todėl finansavimo priemonių pakete turėtų taip pat būti numatytos priemonės skatinančios mažas, ypač mažas vidutinės įmonės dėkti skaitmeninės technologijas. Reikia sukurti e, tikrai labai palankės e, investi e, sąlygas investicijoms. Be to yra dar keturi veiksmai, kurie iš esmės yra susiję ir su tuo, apie ką jūs kalbėjote. Mes norėtume kartu su taryba ir parlamentu ir su kitomis suinteresuotomis šalimis dirbti šiomis keturiomis kryptimis. E, ir e, pirmiausia, mes manome, kad reikia padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios, veikia, kurios dirba su technologijomis arba dar ne, e, įsisavinti tas technologijas. Ir pirmiausia, reikia užtikrinti, kad bet kokia maža ir vidutinė įmonė, nesvarbu, kur ji veikia, galėtų gauti visas ją reikalingas žinias tam, kad galima būtų, kad ji galėtų sus, suskaitmeninti savo procesus. Tai reiškia, kad nes įmonės turi ne tik investuoti į tinklapio kūrimą, bet ir galvoti apie tai, kaip galima būtų keisti darbo metodus, kad galima būtų kuriama didesnė pridėtinė vertė. Ir visos e, įmonės Europoje turi turėti teisę e, gauti joms reikalingas konsultacijas ir informaciją šiuo klausimu. Ir mes dirbame su valstybėmis narimis e, ir nacionaliniu, ir regioniniu lygmeniu. Gal, galvome apie tam tikrų centrų kūrimą, į kuriuos galėtų kreiptis mažos vidutinės įmonės, kai jiems reikia pagalbos. Ir tie centrai galėtų veikti dvi ES lygmenių. Tai yra vienas iš siūlomų veiksmų, kuris patenka į pirmąjį technologijų skatinimo ramstį. Taigi tai yra da, tokia viena kryptis. Antra kryptis yra susijusi su privataus ir viešo sektorių partnerystės. Uh, E, jų veiklos skatimą, tam, kad galima būtų kurti bendras platformas. Čia mes kalbame ir apie IRT, ir e, tinkle veikiančias platformas. Galvojame, kad e, taip pat reikia kurti ir ne tik programinę įrangą, bet ir fizinę, mechaninę įrangą, kuri padėtų mūsų jungti mūsų traukinius, automobilius su kitomis sistemomis. Ir čia kalbame iš esmės apie prieigą prie įgūdžių, galimybę įsigyti reikalingų įgūdžių. Trečioji kryptis tai yra tai, kad darbo jėga darbuotojai turėtų gebėti prisitaikyti prie besikeičiančių reikalavimų ir poreikių. Čia be abejo reikės išvelgti subsidarumo principą, bet mes manome, kad vienai per kitaip valstybės galėtų geriau bendradarbiauti šioje srityje, ypač plėtodami e, didesnių regionų gebėjimus. Tai bus naudinga ir mūsų darbuotojams, ir jaunimui. Taigi tai yra trečioji mūsų darbo kryptis. Ir ketvirtoji e, kryptis. Tai yra taip, kaip mes galėtume, priimdami teisės aktus, padėti įmonėms. Tai gali būti ir teisės aktai susiję ir su duomenų apsauga, ir su kitais dalykais. Kartais kai kurios teisės aktus reikia peržiūrėti, juos supaprastinant. Pavyzdžiui, atsakomybės nustatymo, saugumo sritise Nežinome, kad e, dėl skaitmeninių technologijų du įmonės gali veikti autonomiškiau ir dėl to reikia kai kurios teisės aktus pakoreguoti. Štai taip komisija dirba šiuo metu ir mes bendradarbiaujame su visomis suinteresuotomis šalimis tam, kad galėtume realiai praktikoje pritaikyti visas mano paminėtas mintis. Ačiū. Nematau daugiau norinčių užduoti klausimus, todėl paprašysiu profesoriaus Hirškraizen Kranzen atsakyti į jam užduotus klausimus. Prašau. Dėkoju. Du ar tris kartus buvo užduotas klausimas dėl politikų vaidmens, vaidmens šiame procese. Ką gali ES padaryti? Iš dalies jūs jau atsakėte į šį klausimą, bet leiskite man pabrėžti dar keletą svarbių momentų. Mano kolegos dažnai apie tai kalba, kurie dirba informatikos ir gamybos rytyje. Aš pats nesu labai kompetentingas, bet jie sako štai ką. Europos Sąjunga turi veikti Europos lygmenių, ypač standartizavimo ir norminimo srityje. Kaip suprantu, tai yra duomenų saugojimo klausimas, derinimo klausimas, sąsajų klausimas ir saugumo, duomenų saugumo klausimas. Vokietijoje kai kurie sako, kad jeigu į Daimlerio centrinės būstinės du, kompiuterį įsibraus koks nors e, programišius, tai tada visas skaitmeninimas tuo ir pasibaigs. Na, papasakosiu istoriją kuri galėtų šitą situaciją dar geriau iliustruoti. Aš neseniai kalbėjau su vienu automobilių tiekimo bendrovės, viena vadovė, labai išmintinga vadovė, joje įmonėje dirba maždaug, joje dirba maždaug 80 žmonių. Pamėginau jie šį beitą papasakoti apie skaitmeninimą. Ir ji labai greit pasakė, nustokit, mums reikia uždirbti pinigus ir lankstyti skardas. Ir tokiems klausimams, kaip skaitmeninimas, mes visiškai neturime laiko. Tai yra ta didžioji struktūrinė smulkių ir vidutinių įmonių problema, kurios, kurią reikia spręsti politinių lygių. Tinklai, geros praktikos pavyzdžiai turi būti jais keičiamasi, o politika turi atverti finansavimo galimybės. Bet tai jau irgi buvo minėta. Trečias dalykas - tai švietimo klausimai, kaip pasiruošti kaip ugdyti ne tik informacinių technologijų specialistus ir šiuose srityse kompetentingus specialistus, bet ir kaip susijęti skaitmeninių technologijų ir informacinių technologijų kompetenciją su gamybos kompetencijomis. Vien informatikų pramoniai neužteks nes informatikai nežino, kas vyksta konvejeryje. Taigi čia dar reikia tam tikrų koncepcinių pakeitimų švietimo sistemoje. Tai susiję ir su kitu klausimu, kuris buvo minėtas. Regionų plėtra, konkrečių sričių plėtra bei klasterių formavimasis, tam tikrų pramonės sričių susijimas skaitmeninimas reiškia, kad atsiranda tam tikros pridėtinės vertės kūrimo grandinės. Pramonės klasteriai turėtų būti skatinami. Kai kurie, remdamiesi gana išmintingais argumentais, sako, jog dėl skaitmeninimo kažkada perkeltos į užsienį darbo vietos gali būti gražintos į mūsų šalis atgal dėl to, kad reikia spartesnio reagavimo ir dėl to, kad tinklas ir tas gebėjimas dirbti viename tinkle kartu šalia vienų, vieni kitų yra labai svarbus. Ir bet tas būtent šis regioninis ar kažkokios srities aspektas yra labai reikšmingas. Aš manau, kad jeigu galėtume pasikeisti gerosios praktikos pavyzdžiai šioje srityje, tai padėtų paskatintų ir kitus elgtis panašiai. Tai galėtų reikšti ir paskatą konkrečiam regionui. Be to, galima būtų perkelti darbo vietas ir į labiau kaimo vietovės, kadangi iš esmės nebūtų svarbu, kur yra įmonės būstenė. Dabar klausite ir apie laikotarpius. Čia nėra galutinio aiškumo. Aš irgi nežinau iki galo. Vienas, vien, vieni teigia, kad tai bus revoliucinis procesas, vadinamas angliškai disruptive innovation process. Kitas kitas flangas sako, kad smulkios ir vidutinės įmonės negali taip greitai pereiti prie skaitmeninimo teikiamų privalumų ir kadangi tai labai brangiai kainuoja, tai skaitmeninimas vyks lietai, tai bus evoliucinis procesas. Na, aš suprantu, kad čia egzistuoja du veikėjai, tai yra didieji koncernai, kurie gali greitai persiorientuoti, nes turi tam lėšų, ir smulkios vidutinės įmonės, kurios to padaryti negali. Jūs sakėt, taip pat klausėt, kas ta ketvirtoji pramoninė revoliucija, kuo jis skiriasi nuo ankstesnių. Na, pirmiausia, galima, aišku, sakyti, kad ji susijusi su didžiuliais duomenų kiekiais, big data, taip pat tai yra tinklų kūrimas. Uh, Ir trečias dalykas tai yra išmanieji komponentai. Taigi, iš vienos pusės tai yra technologinė revoliucija. Bet man ir visiems, kurie dalyvauja šiame diskurse, kur kas labiau rūpi socialiniai klausimai, socialinės pramo, šios pramoninės revoliucijos padariniai. Dar nežinome, kokie jie bus, kokia bus ta akumuliacija, jeigu pavartotume Markso terminą, neaišku ir koks bus, pra, bus e, profsąjungų vaidmuo. Dabar svarbu atsakyti į klausimą, kokios kvalifikacijos bus svarbios ateityje, kur žmonės dirbs ir tos galimybės, kurios dabar mums atsiveria, turi būti valdomos. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju, Helga Miller. Aš taip pat kai ką pasižymėjau ir norėčiau atsakyti į jūsų klausimus. Kaip profsąjungų darbo grupės atstovas kalbėsiu. Buvo kalbėta apie atskiras teritorijas ir pokyčius, pusiausviros išsaugojimą, taip pat atskirų teritorijų pasiskirstimą, plėtojant kaimenius tinklus. Tos distintos, eh, distintos aspektus, por ejemplo, eh, en, en lo que se refiere a... Taigi yra įvairiausių skirtumų, kurių net negalime įsivaizduoti. Kalbant apie atskiras teritorijas, miestų teritorijos ir kaimiškosios vietovės. Yra puikių galimybių plėtrai kaimiškose regionuose kaimiškose vietovėse ir taip pat nuo didelių miestų nutolusioms teritorijoms. Žinoma, nebūtinai dirbti toje pačioje vietoje, kur gyveni. Aš kalbėdamas norėjau pasakyti, kad teritorinis geoekonominis aspektas pietus, šiaurė, gali būti sutelkę ypatingą dėmesį į vieną arba kitą ekonomikos sektorių. Tačiau šiame susiskirstime gali slypėti ir tam tikri pavojai. Kai kuri verslo veikla gali labiau prisitaikyti prie skaitmeninės raidos, o kita veikla galėtų būti labiau nutolus nuo skaitmeninimo ir tas skaitmenimas gali būti sutelktas labiau tik tai į tam tikras ekonomikos sritis. Ir nebūtinai vienodai tas skaitmenimas turi plėtotis. Aš esu šalies atstovas, kurioje labai svarbus eksportas. Todėl aš negalėčiau kalbėti apie ekonominio augimo minėtus burbulus. Pavyzdžiui, užsienio turizmo srityje labai svarbu yra paslaugos, statybos srityje ir turizmo srityje, pavyzdžiui, taip pat galima įsivaizduoti, kad skaitmenimo poveikis bus jaučiamas turint omenyje ketvirtosios kartos pramonės revoliuciją. Ji tikrai bus jaučiama ir paslaugų sektoriuje, tačiau poveikis gali būti nevienodas. Trys D spausdintuvai jau dabar yra e, savaime suprantamas dalykas, nežinia, koks poveikis bus jų e, tolesniai pramonės raidai statybos srityje, galima įsivaizduoti ir robotų įdarbinimą. Kad ten bebūtų, matyt, šios skaitmeninės paslaugos e, bus koncentruojamos tam tikrose srityse. Jeigu kalbame apie šią pramonę revoliuciją, tai reikėtų pagalvoti, ar į ko nors skiriasi nuo ankstesniųjų revoliucijų, ar šita revoliucija pasireiškia kokiais nors specifiniais ciklais. Dažnai yra sakoma, kad e, atėjo lemtingas pokyčių metas, e, tas pats kartojasi ir dabar, tačiau nežinia, ar tie pokyčiai bus tokie esminiai ir specifiniai, kadangi procesas vyksta pastoviai, tų pokyčių greitis taip pat kinta, lyginant e, su praeities revoliucijomis, tie procesai yra spartesni. O dabar kalbant apie naujus tinklus, galima save įsivaizduoti kaip nykštuką ant milžino nugaros arba nebūtinai. Svarbiausia įvertinti tinklus, e, prognozuoti jų raidą ateityje ir iškristalizuoti pačius svarbiausius aspektus, suvokti, kur galima gauti didesnį, didžiausias naudos. Kalbant apie mano šalį, aš jau kalbėjau ir dar kartą turėčiau pasakyti, kad didžiausia problema yra e, nedarbas. Bent jau ši problema kankina Ispaniją. Žinoma, visą tai susiję su spekuliacinio pobūdžio burbulais ekonomikoje. Tačiau galvojant apie ekonomikos vystimo modelį ateityje, nereikėtų šokinėti nuo vieno muilo burblo prie kito ir jeigu taip elgsimės, tai galime sulaukti pražūtingų padarinių ir tuomet niekada nesusidorosime su nedarbu. Bet to Ispanijos pramonė yra europinė pramonė. O jeigu Europoje yra problemų, tai savai suprantama, kad ta, tie modernūs procesai nebūtinai yra tie, kurie yra būdingi Ispanijai. Buvo gamybos pagyvėjimo 90-ame dešimtmetyje, atsirado naujos technologijos. Ir dažnai prisimenamas tas paradoksas, kai E, universitetų, technologinių tyrimų centrų žinios nepakankamai yra įgyvendinamos pramonės srityje. Reikia pasiekti, kad universitetai, tas technologijos, technologijos pažanga būtų e, ekonomikos veiklos avangardas. Taip pat reikėtų prisiminti ir e, tinklų saugumą. That allows indical creemos que, no, que hay que evitar. evitar por... Reikia prisitaikyti prie įvairiausių aplinkybių ir, žinoma, nepainioti kai kurių dalykų tarpusavyje. Pirmiausia, reikėtų į, bandyti įveikti tą tokį pasyvumą, tą tokį nepaslankumą ir, žinoma, reikėtų galvoti apie skaitmeninę pažangą. Dėkuoju. dar kartą galėtume e, suteikti žodį. En fait, c'était pour répondre à Anne Sander sur la ruralité. Taip, aš tiesiog norėčiau pakomentuoti klausimą apie kaimo vietovės ir tą, e, tą disbalansą tarp teritorijų plėtros. Jau 20 metų vadovauju technopoliui, kuris veikia kaimo vietovėje. Ir ši, šio projekto buvo atsisakyta ir mes matome, kad šiuo metu mums reikia jaunų žmonių, nes jaunimas labai dažnai išvyksta į miestus. Ir Šiandien matome, kad jaunimas mano, kad būtinai reikia, um, kad, ne, kad sunku yra važinėti viešuoju transportu ir, to, ir todėl jaunimas, jaunimas važinėja dviračiais, o užuot įsigyja, pažiūrėjau, vairuotojo pažymėjimą. Taigi čia dar daug ką galima būtų nuveikti. Tas ta, ta a, naujoji a, Y karta mėgsta miestą, miestą pestiesiams skirtas zonas. Ir galbūt tai yra da, tik Prancūzijoje būdingas reiškinys. Ir a, Gal pas jūs, jūsų šalyje yra universitetų, kurie steigiami yra toliau nuo miestų, bet pas mus yra kitaip ir aš dėl to gailestauju. Ir Alzase, pavyzdžiui, mes turime labai svarbes e, pramonės įmonės, kurios veiko kaimo vietovėse, tačiau jiems labai sunku yra surasti darbuotojų nes jaunimas iš miestų nenori važinėti į darbą į kaimą. Yes, Daktaras Zibra, labai trumpai atsakysiu į pūl ar natrį klausimą. Jūs klausėte, kokia turėtų būti pramonės politika Europoje. Nenoriu gilintis į detalės, bet galiu tik pasakyti, kad dokumentas, kuriuo buvo pagrįsta mano prezentacija, pateikė kelias mintis. Pavyzdžiui, standartizavimas. Apie jį jis šiandien jau buvo kelis kartus paminėtas. Ir pirmiausia, reikėtų numatyti skaitmeninimo standartus, kurie būtų taikomi pramoniai. Ir tuos standartus reikia sukurti kuo skubiau, tai bus naudinga visiems. Ir antras dalykas yra susijęs su tesnėmis ir ekonominėmis sąlygomis naudotis šiuo standartu. Jei tas standartas bus privatus, tai reikš, kad to standarto savininkas galiausiai taps visų naujausių technologijų savininku. Ir todėl manau, kad čia mums reikia uh, sukurti ir tokią teisinę bazę ir ekonominės sąlygas, kad mažos vidutinės įmonės, nepriklausomai nuo to, kuriame sektorėje jos dirba, galėtų naudotis tais standartais ir galėtų uh, su juo dirbti. Nes tikrai būtų neteisinga, jeigu standartas galiausiai priklausytų tik vienai kokiai nors įmoniai. Tai būtų e, tikras reketas. Na kągi, dėkoju, gerbėjai ponai ir ponios galime baigti šią mūsų renginio sesiją. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams už jų prezentacijas ir taip pat dėkoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Dėkoju Jums už tai, kad Jūs prie mūsų prisijungėte. Šiandien nemažai išgirdome apie galimybės ir įvairius rizikos veiksnius susijusius su skaitmeninimu kad ir kaip mes pavadintume šiandienos diskusijos temą, ar tai būtų ketvirtosios kartos pramonė, ar pramonės skaitmeninimas, akivaizdu, kad šis procesas paveiks ne tik mūsų įmonės, bet ir mūsų visuomenę. Ir todėl aš džiaugiuosi, kad kad mūsų diskusijoje šiandien dalyvavo trys profesoriai ir vienas ES pareigūnas Ir jie kalbėjo taip pat ir apie skatinanimo poveikį socialiniams reikalams. Tai yra labai svarbu, nes aš manau, kad socialiniams dalykams reikia skirti daugiau dėmesio, ypač gyvendinant programą Horizontas 2020. Gerbimieji ponai ir ponios, dabar padarysime pertrauką iki pusės e, šešių. Ir tuomet mes susitiksime su Roberto Viola. Europos komisijos atstovu. Jis pradėjo eiti savo pareigas tik tai rugsėjo pirmą dieną, todėl tai ir bus pirmasis jo pasirodymas mūsų komiteto posėdėje, todėl aš tikiuosi, kad jūs visi sugrįšite 17 val. 30 minučių. Dėkoju. Okay, one more time, good afternoon, ladies and gentlemen. Gerbėjai ponai ir ponios, dar kartą norėčiau Jūs pasveikinti. Ir dabar norėčiau perėti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra prie to, kaip yra gyvendinami bendros skaitinės rinkos kūrimo veiksmai. Mes pasikvietėme pas mus Roberto Viola, ryšių tinklų turinio ir technologijų generalinio direktorato vadovą. Norėčiau Jums priminti, kad ponas Viola pradėjo eiti savo pareigas rugsėjo pirmą dieną, taigi tai yra pirmasis jūsų apsilankimas mūsų komitete. Taigi norėčiau Jums pasveikinti pas mus atvykus ir norėčiau Jums priminti, kad vienas iš dešimties Junkerio komisijos prioritetų yra bendros skaitminės rinkos kūrimas. Ir gegužės mėnesį, neklystų, komisija paskelbė e, skaitminius rinkos kūrimo strategiją. Taip pat e, primenu Jums, kad e, mes rengiame rezoliuciją reaguodami į komisijos paskelbtą skaitminės rinkos kūrimo strategiją. Mes taip pat norim sureaguoti į komisijos pasiūlyt, numatytus 16 veiksmų, kurių komisija e, imsis per kitus metus. Ir dabar aš norėčiau suteikti žodį ponui Viola, kad jisai galėtų pristatyti e, savo generalinio direktorato prioritetus. Mes turime šią diskusiją numatę vieną valandą ir aš siūlyčiau suteikti dešimt minučių ponui Viola, kad jisai galėtų pasakyti savo žanginį žodį, o po to po dvi minutės suteiksime e, kiekvieno, kiekvienos frakcijos atstovui, koordinatoriams. Ir pabaigoje ponas Viola galės apibendrinti įvykusią diskusiją ir tam bus skirtos, skirta maždaug penkios minutės. Prašau, ponė Viola. Much, Ačiū pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, man didžiulis malonumas dalyvauti šiame posėdėje ir norėčiau tikrai patvirtinti, kaip teigė pirmininkaujantis, kad aš tik tai pradėjau dirbti savo uh, pareigose, tačiau aš prieš tai dirbau generalinio direktorio pavaduotojumi ir man teko bendradarbiauti su ITRE komiteto nariais, kai buvo pasirašomas saugumo susitarimas, visą tai buvo praeitie, o dabar man malonu sutikti su jumis dar kartą ir išsakyti savo nuomonę, kuri galbūt bus naudinga jūsų veikloje ir ateities apmąstymuose. Pirmininkė, jūs jau minėjote, kad Junkerio komisijos viena iš dešimties prioritetinių sričių yra įgyveninti e, skaitmeninės rinkos idėją dar niekas nėra baigta, daug kas, žinoma, yra nuveikta, bet dar yra daug dalykų, kuriuos reikės nuveikti. Būtent dėl tos priežasties gegužės šeštąją dieną, praėjus pusiai metų po komisijos patvirtinimo, komisija pristatė nuoseklę strategiją kurioje numatė, ką reikėtų nuveikti, kad galėtume užbaigti vieningą skaitmeninę rinką. Šioje strategijoje yra numatyta 16 veiksmų, tai yra 360 laipsnių posūkio strategija, kuri labai skaitmi, svarbi įgyvendant skaitmeninę strategiją tai nereiškia, kad viskas taip taps suskait, suskaitmenita, visuometė, įmonės ir viskas išspręs savaime suprantama. Taip, tai, tik, taip tikrai nebus. Jeigu Europa neveiks iš vien, tai galbūt pasaulis ir taps skaitmeninis, tačiau nebūtinai Europa bus piloto kėdėje. Taigi, turint omenyje tą interneto spaudimą, tą kylančią naują pramoninę revoliuciją, mes kol kas turime matyti Europą kaip šių naujų technologijų variklį, o tai reiškia, kad mums reikės keisti technologijas, tiesiog panaudoti visas turimas galimybės, potencialą ir ne viena valstybė nare nesugebės pakeisti savo visuomenės ir ekonomikos pavieniui. Todėl Europa turėtų tapti tuo regionu, kuriame bus kuriamos darbo vietos skaitmenių technologijų srityje arba jų pagalba. Taigi skaitmeninės technologijos Europos kontinente, ypač pietų Europos regione, kur yra daug jaunų žmonių neturinčių darbo, turi siekti, kad būtų kuriamos skaitmeninių technologijų srities darbo vietos. Ateityje, ko gero, bus sukurta tokių tūkstančiai darbo vietų, o dabar labai svarbu tiesiog įsisavinti tą skaitmeninę idėją Europoje. Norėčiau pakomentuoti, kokia situacija dabar. Mes tiesiog žvelgėme į visą skaitmeninės ekonomikos verčių grandinę. Ir žinoma, reikėtų pagalvoti, kokią naudą mes galėtume gauti iš to internetinio ir skaitmeninio tinklo reikėtų galvoti apie dvi svarbes kryptis, tai yra intelektinės nuosavybės apsauga ir taip pat audiovizualinės e, informacijos naudojimo teisės nuostatos. Kalbant apie autorinės teisės arba intelektinę nusavybę, turėtume pasakyti, kad metų pabaigoje bus e, aiškiau kaip atrodys tolesni politikos žingsniai ir kokios konkrečios priemonės bus pasiūlytos metų pabaigoje. Tada mes jau užbaigsime savo teisės aktų e, mm, planus siekiant e, apsaugonti intelektinę nuosavybę, autorinės teises ir kad Europoje uh, visame žemynė būtų taikomos vienodos nuostatos ir kad būtų galima tiekti tarptautinių mastų paslaugas, e, kuriomis nebūtų pažeidžiamos ES piliečių teisės ir taip pat būtų atsižvelgiama į e, visą autorinių teisių apsaugos e, sistemą. Kalbant apie audiovizualinių priemonių naudojimo nuostatas. Tai mes suinteresuotos, konsultuojame su suinteresuotomis šalimis ir siekime, kad audiovizualinės teisės nuostatos atitiktų lūkesčius. Taip pat reikalinga ir nauja infrastruktūra. Mes tiesiog siekime, kad visi europiečiai turėtų turėti galimybę prisijungti prie e, internetinio mobilaus arba fiksuoto ryšio tinklų, lygiai taip pat kaip e, kažkurio metu mes užtikrinome elektros energijos tiekimą visiems. Žvelgdami į internetą, į tai, kaip veikia transporto sistema, matome, kad kyla naujų e, iššūkių, jeigu prisijungs e, milijonai naujų vartotojų prie interneto tinklo. Taigi reikalingos konkrečios e, teisės nuostatos. Mes dabar derimės dėl telekomo teisės aktų ir taip pat konsultuojamas dėl greitesnio e, interneto ryšio, kuris galėtų patenkinti skaitmeninės darbo tvarkės poreikius, taip pat reikėtų numatyti konkrečią spartą gigabaitais. Kalbant apie naujas paslaugas, turėtume pasakyti, jog suvokėme, jog yra įvairiausių klausimų, kuriuos reikėtų spręsti, kurie yra susijęs su interneto naudojimu. Kai kalbame apie skaitmeninį turinį, tai mes matome poreikį harmonizuoti šito uh, turinio pateikimą internetu. O tai reiškia, kad metų pabaigoje mes ketiname pristatyti teisėkuros akto pasiūlymą. O perkant internetu taip pat kol kas yra įvairiausių blokavimo e, kliuvinių tam tikrose regionuose, tam tikrose valstybėse. Kai kurie e, vartotojai negali atlikti pervedimų, kai kur jie apskritai yra blokuojami. Taigi svajonė gali tapti realybė, dirbant visiems iš vien, institucijoms, parlamentui ir tiesiog siekiant greuti skaitmeninės takoskiras. O tam yra reikalingos nuoseklios teisės nuostatos visai Europai, e, siekiant užtikrinti turinio pateikimą, e, perkelimą, kad šitas turinys galėtų judėti visoje Europoje be jokių skaitmeninių užsklandų. Tai yra toks mūsų įsivaizdavimas apie skaitmeninę vieningą rinką. Po viešųjų konsultacijų and not so large. Mes tikimės e, išsiaiškinti, kaip didžiausios platformos, didžiausi e, interneto veikėjai įmonės organizuoja savo veiklą. E, tos platformos turėtų būti patrauklios ne tik tai paslaugoms, kurias teikia mažoms ir vidinės įmonėms ir taip pat vartotojams. Lygiai taip pat ir reikėtų įvertinti Junktinio Amerikos valstybių serverių galimybės, kuriomis, kuriais yra teikiamos paslaugos visai Europai. Taigi, reikalingos teisės nuostatos dėl šitų platformų veikimo, teikiančių paslaugas bendrovėms ir reikėtų uh, nustatyti konkrečios interneto platformos teisinį apibrėžimą ir taip pat įvertinti jų poveikį horizontaliai ekonomikai. Šie visi klausimai yra spręstini įgyvendinant mūsų strategiją ir taip pat rengiant teisėkuros aktų pasiūlymus. Būtent apie tai galvoja ES komisija iki šių metų pabaigos, o kitų metų pradžioje taip pat bus pateikta teisėkos aktų pasiūlymų tarybai. Dėkoju. Uh, e, no. Ačiū. Dabar prašyčiau ponios Del Castillo, liaudės frakcijos, liaudės partijos frakcijos atstovės pasisakyti. Ačiū. Aš kalbėsiu savo gimtają kalbą, ispaniškai. Sveiki atvykę. Sveiki atvykę kaip generalinis direktorius ir labai džiaugiamės, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Tai jau ne pirmas kartas, kai lankotės pas mus. Taigi mūsų santykiuose nebus kažkokio tai etapo iki tol, kol jūs tapote generalinio direktorato vadovu, šio generalinio direktorato vadovu ir po to, tai bus testinis darbas. Jūsų pasisakymas man labai patiko, jo struktūra buvo labai aiški, jūs atskleidėte Europos skaitmeninės vidaus rinkos privalumus ir parodėte šios rinkos galimybės tam, kad ES valstybės kiekviena atskirai ir visos kartu galėtų pasinaudoti skaitmeninės revoliucijos rezultatais, ta rinka yra būtina. Kiekviena šalis gali naudotis tomis galimybėmis, tačiau turint bendrą vidaus rinką, galimybės yra nepalyginamai didesnės. Taigi, Jūsų pateiktas pranešimas, visą tai, ką jūs pasakėte, paslaugos ir panašiai, yra tikrai labai labai reikšmingas. Bet leiskite man užduoti klausimą dėl telekomunikacijų vieningos rinkos ir dėl tarptinklinio ryšio mokesčio, roamingo. Reikėtų peržiūrėti didmeninę rinkoje šioje srityje Galbūt galėčiau kalbėti ilgiau negu dvi minutės, sako kalbėtoja, nes mūsų nėra daug. Taigi, aš norėčiau, kad jūs, galėtumėte, kad jūs pakomentuotumėte taip pat ir spektrum instrumentą. Spektrum turėtų būti kitų infrastruktūrų sudėdamąją dalimi. Šios programos neminėjote, taigi gal galėtumėte pakomentuoti. Kitas dalykas – kuris man taip pat rūpi, tai yra Europos reguliavimo aplinka ir kaip tas reguliavimas turėtų atrodyti ateityje. Ačiū. Dėkoju. Toliau kolega Blanko Lopes. Ačiū. Mes visi sutinkame, kad skaitmeninės skaitmeninė raida yra sparti ir reikia nežiopsoti. Plačiai juostis ryšys yra labai svarbus. Čia reikia skatinti iniciatyvas, reikia padėti įmonėms dėkti naujoves, padėti joms šviesti darbuotojus, mokyti juos ir panašiai. Tačiau leiskite užduoti Jums klausimą apie telekomunikacijų rinką. Paslaugos ir teisės sistema turėtų būti harmonizuojama. Sakykime, jeigu visi e, tiekėjai teikia balso pašto paslaugas, bet taisyklės visose šalyse yra skirtingos, kaip reikėtų tai suderinti. Taip pat internetinės platformas, telekomunikacijų rinkų platformas reikėtų bendrai suderinti. Gal galėtumėt pakomentuoti toliau. Spektrum programa. Gerai, kad komisija to imasi, nes harmonizavimas Europoje yra labai svarbus. Ypač telekomunikacijų srityje. Aš norėčiau paklausti, kokiu konkrečių harmonizavimo priemonių jūs imatės, kokius derinimo veiksmai bus atlikti. Ar ir per kokius laikotarpius ketinate tai padaryti. Kitas dalykas - saugus uostai, neseniai dėl jų buvo priimtas teismo sprendimas. Bet kalba čia ne tik apie duomenų saugumą, bet ir apie duomenų nuosavybės santyki. Kaip galima garantuoti, kad nu, nebūtų pažįstos nuosavybės teisės vartotojų? Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu ponas Henkelis. Tai yra aš. Jūs pasakėt, kad norite padaryti labai daug dalykų, bet galbūt yra ir tokių, kurių komisija, komisijai nereikėtų daryti, bet ji vis tiek tai daro. Sakykime, komisija, sakėte, išvardino tikslus 28 valstybėms, paskelbė juos, Kokie tai tikslai? Tie tikslai yra susijęs su interne, pirkimais internetu. Kiek kiekviena šalis turėtų, da, kokią dalį priekybos perkelti į internetą. Man atrodo, kad tai beprasmiškas dalykas. Kodėl komisija turėtų valstybėms narėms nurodyti, kiek procentų jai, mm, kiek jai reikėtų pirkti internetu. Man atrodo, kad šitaip bus stiprinamos didžiosios įmonės tokios kaip Amazon, o smulkus priekeiviai, kurie egzistuoja senamiščiuose ir vykdo ten savo veiklą, jiems tai bus labai nenaudinga. Man atrodo, kad komisijai nereikėtų užsimti tokių, tokiais dalykais. Užtektų, kad komisija pateiktų vieningus standartus. Gal galėtumėt pakomentuoti. Pone Kalas, Alde. Ačiū. Aš turiu keletą klausimų. Pirmiausia, platformų klausimas. Konsultacijų platforma ir kons, tas konsultacijų dokumentas e, dėl platformų labai daug rašo apie rizikas susijusias su platformomis, bet nieko nerašoma čia apie galimybės, kurios iš to atsiveria. Na, nežinau, man atrodo, kad rezultatas čia galėtų būti panašus. Uh, galbūt tiems, kuriems tos platformos nepatinka, rinkos veikėjams yra naudinga girdėti tokius neigiamus rezultatus. Ar čia nėra tokios sąsajos? Kitas klausimas su tuo susijęs. Tai yra didžiosios platformos, verslas vartotojams platformos, galbūt galėtų būti ir verslas verslui tipo platformų. Ir mes nematome jų kūrimosi, nematome, kaip jos, būtų plėt, kaip jos yra plėtojamos. Ir jeigu komisija vertina dabar, kaip veikia platformos, tai reikėtų atsižvelgti į tai. Ar tikrai galima vertinti viską vienodais kriterijais? Galbūt reikėtų atsižvelgti ir į tai, kokios kito tipo inovacijos yra vykdomos vienoje ar kitoje srityje. DSM strategija nekalba apie pramonės skaitmeninimo tendencijas. Kalbama daugiau apie vartotojus, apie prekybą internetu, bet juk skaitmeninimas vyksta ir pramonėje. Kodėl tiek mažai dėmesio skiriama pramoniai? Ar tai yra sąmoninga veikla? Toliau telekomunikacijų tinklas telekomunikacijų paslaugų teikėjai konkuruoja vienas su kitu labai dideliu mastu. Ir ypač pagrindinės paslaugos jų yra labai daug, bet kai kalbam apie prieigą prie tinklų, tai čia konkurencija yra gana menka ir priežiūros trūksta. Kodėl, manote, egzistuoja tokia diferenciacija? Paskutinis dalykas, kurį minėjo ir ponia Kastilijo Vera, spektrum klausimas, man irgi rūpi. Kaip komisija ar komisijos požiūris, koks komisijos požiūris bus ateityje, ar bus kalbama tik apie aukcionų laiką, ar bus nustatomi ir kriterijai aukcionų vykdymui. Ačiū. Dėkoju. Pone Kalas yra be kita ko įtrė komiteto pranešėja šiuo klausimu. Ponas Raimond Žaliųjų frakcijos vardu, prašau. Ačiū. Tris klausimus norėčiau Jums užduoti. Jie susiję su faktais ir Birželio 30 dienos pranešimu. Man ten kai kas buvo neaišku. Komisija Ten kalbėjo apie nulinį vertinimą, zero rating tam tikroms paslaugoms, kurios turėtų, neturėtų papildomai kainuoti. Man atrodo, kad ten neteisingai parašyta. Aš taip suprantu, kad visos kitos paslaugos bus blokuojamos ir priskaičiuojamos pagal tokią sistemą. Kai kurios šalis jau pasisakė prieš atitinkamą zero rating principą ir išleido atitinkamus įstatymus ir kaip jūs ketinate pasiekti, kad valstybės narės atsisakytų savo tokių teisės aktų. Kitas klausimas. Jūs sakėte, kad nebus įmanoma geriau derinti mokamų paslaugų, specialiųjų paslaugų, kaip, minėt, kaip minėjote, bet traffic management vadinamasis yra vykdomas pilnu mastu. Ar komisija tikrai ėmėsi pakankamai veiksmų, kad, galima, kad būtų išvengta piknaudžiavimo šioje srityje? Trečias klausimas. Kontrolė. Kontrolė, kontrolė vykdo 28 kontrolės įstaigos kiekvienoje valstybėje narėje ir egzistuoja tik tai viena bendra kontroliuojanti institucija. Ar tai tikrai atitinka skaitmeninės vieningos rinkos principą, kaip jūs ketinate jį užtikrinti? Taigi turiu dar penkias sekundės, bet dabar turiu išeiti paskambinti, bet aš labai klausysiuosi jūsų atsakymo. Pone Ernst. Bleiben wir doch dabei, ja. Skaitmeninė vidaus rinka suteikė daug galimybių ne tik tai ekonomikos raidai, bet apskritai užtikrins visuomenė galimybę naudotis skaitmeninėmis paslaugomis, skaitmeniniais tinklais ir taip toliau. Tačiau mums labai svarbu, kad vienoda prieiga, vienodos sąlygos būtų taikomos visiems. Šiuo metu tokio požiūrio laikomasi nepakankamai nuosekliai. Iš to, ką mes girdėjome. Dėl geoblocking, tai yra tam tikrų geografinių regionų blokavimo, turinio blokavimo e, praktika, tinklų neutralumas tiesiog kaitina diskusijas, aistras ne tik įtre komitete, bet ir kituose forumuose tinklo neutralumą siekiant užtikrinti, reikia vengti tam tikrų paslaugų privilegijavimo. Taigi čia yra labai sudingas dalykas ir aš nemanyčiau, kad reikėtų pasielgti panašiai kaip su tarptinklinėmis paslaugomis. Ir saugos uosto idėja iš tikrųjų buvo labai aiškiai įvertinta e, Europos teisingumo teisme. Jeigu mes tos temos nepaliesime, kurdami bendrą skaitmeninę vidaus rinką, tai mes tikrai prasiš, prasilenksime su tikrove. Todėl labai svarbus šitas teisingumo teismo sprendimas susijęs su komisijos teiksimais pasiūlymais. Tamburano. Norėčiau pasveikinti pas mus atvykusią generalinį direktorių poną Violą. Aš užduosiu klausimą pono Borelio vardu, jis yra FDD frakcijų šešėlinis pranešėjas, tačiau dėja jis negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, nes turėjo skubiai išvykti į Italiją. Taigi, Praeitą savaitę Strasbūrė komisijos narys ponas Ansipa patvirtino, kad 90 procentų priemonių numatytų bendros skaitminės rinkos kūrimo veiksmų plane turėtų pasiekti Europos parlamentą iki 2016 metų pabaigos. Italijos delegacija dirbantį FDD frakcijoje remia tą, tą veiksmų planą, tačiau tai nereiškia, kad mes ne, galime kritiškai vertinti jūsų veiksmų. Ir mums susirūpinimą kelia tai, kad piliečiai nepakankamai aktyviai dalyvauja formuojant šią darbo tvarkę ir kad nepakankamas dėmesys yra skiriamas e, siekiant apsaugoti jų pagrindinės teisės. Mes norėtume kad jūs patvirtintumėt, kad per pirmą 2016 metų pirmąjį pusmetį mes gausime pasiūlymą dėl geografinio blokavimo, taip pat pasiūlymą dėl investicijų skatinimo ir taip pat pasiūlymą susijusiu su taikomų šios rytėje mokesčių derinimu. Dėkuoju, ponas Valijan. Pone Valijano. Ačiū, ponė pirmininkė, generalinė e, direktorė, dėkuoju, kad jūs pas mus atvykote. E, aš e, labai vertinu jūsų ankstesnės pastangas, bendarbiaujant su šiuo komitetu. Dabar autorių teisės. Kiek aš suprantu, jūsų patiktas pasiūlymas buvo skirtas tam, kad autorių teisų sistema būtų atnaujinta, pakoreguota atsižvelgiant į skaitmininės technologijas. Bet e, jei e, mes kalbėsime apie autoriaus teisės skaitmeninimo kontekste, Reikėtų gal paklausti, kaip atrodys tų autorių teisų reglamentavimas. Ar mes turėsime vieną reglamentą, kuris bus taikomas 28 valstybės narėse ir kuris pakeis 28 skirtingus teisės aktus? Ar tai bus? Ir apskritai, kaip jūs ketinate reglamentuoti televizijos laidų retransliavimo teisės, nes tai yra labai sudėtingas klausimas ir man, aš nelabai įsivaizduoju, kaip jį galima būtų įspręsti. Dėkuoju, ponia Nibler. Ačiū, pirmininkė, norėčiau padėkoti už galimybę pasikeisti su jumis nuomonėmis ir aš norėčiau, žinoma, palinkėti jums sėkmės e, atliekant naujas pareigas. Norėčiau pateikti klaus, du klausimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad skaitmeninant keisis pramonė ir tiekimo grandinė iš esmės. Tačiau norėčiau paklausti, kokia jūsų nuomonė po to, kai jūs susitikote su suinteresuotomis šalimis, ar mažos ir vidutinės įmonės yra pasirengusios uh, priimti tą skaitmeninimo iššūkį. Aš dažnai grįžtu į mano rinkimo apygardą Bavarijoje ir tai raujasi, kaip įmonės e, veikia, kokios sėkmės sulaukia ir kaip ruošiasi skaitmeninimui. Ir dažnai girdžiu atsakymą, kuris manęs nenuteikia optimistiškai. Todėl noriu paklausti, koks jūsų įspūdis, ar nereikėtų pramonę paraginti, paskatinti vis dėlto labiau imtis skaitmeninimo. Tuo labiau, kad praėjusią savaitę buvau tarptautinėje e, automobilių e, parodoje. Ten yra kalbama, buvo kalbama apie tą autonominį važiavimą ar vairavimą. Tiesiog norėčiau paklausti, kai mes iš, matomės tarptautinio kontekste, ar žengime koja kojon ar atsiliekame. Ir kitas sprendimas, teismo sprendimas dėl saugos uosto. Norėčiau paklausti, kokios galėtų būti pasikmės to teisingumo teismo sprendimo. Kai aš e, perskaitau teisininkų komentarus, tai matau, kad e, šeši teisininkai pateikė šešias skirtingas e, aiškinimo versijas. Ar jums šiek tiek paaiškėjo, kaip reikės elgtis, kokių žingsnių imsis komisija, kad galėtų užpildyti tą teisinio aiškumo, teisingumo, aiškumo vakumą? Äh, Hoil, generalinė direktoriau, jūs teisingai pastebėjote, kad skaitmeninis pasaulis e, suteikia galimybių kurti papildomas darbo vietas priklausomai nuo mm, gebėjimų. Tačiau ką reikėtų nuveikti politikams, komisijai, kad šitas potencialas būtų sustiprintas, kadangi reikėtų kalbėti pirmiausia iš principo, duomenų apsauga turėtų būti ko gero svarbiausias prioritetas Tačiau ar tai nereiškia, kad visa tai neturės, turės tam tikrų e, neigiamų pasiekmių? Taigi kaip komisija galvoja spręsti šį nekartą keliamą klausimą, į kurį vis nesulaukime atsakymo. Ir dėl to nelabai malonu laukti. Šiandien tikriausiai sulauksite, sulauksite atsakymo. Solinio. Muito obrigado. Queria felicitar o Sr. Diretor-Geral pela forma muito clara e sistemática. Aš taip pat norėčiau pasveikinti generalinį direktoratą, direktorių, tiesiog padėkoti už labai išsamų pasisakymą apie iššūkius, kuriuos kelia skaitmeninės rinkos kūrimas. Aš neskaičiau, tačiau jūs, atrodo, paminėjote 90 labai svarbių aspektų, kurie temos kurie turėtų būti įgyvendinami 28 valstybėse ir reikėtų atlikti šimtus operacijų, kad galime sinchronizuoti tuos tinklus. Taigi mes kalbame apie skaitmeninę re revoliuciją. Ankstesnėse skaitmeninėse revoliucijose mes pralaimėjome, o dabar pateiksiu klausimą, kuris galbūt bus platesnis negu jūsų veiklos rytis. Norėčiau pažvelgti į tą ateities viziją. Skaitmeninę viziją visam ES, visai ES rinkai, kuri apriektų ir skaitmeninę darbo tvarkę, ir audiovizualinės priemonės, viešuosius pirkimus ir taip toliau. Skaitminė rinka turėtų būti pagrįsta mūsų puoselėjomis vertybėmis. Ar galima sinchronizuoti 300 didžiulių profe, procesorių veiklą? Norėčiau, kad tai pasisektų, tačiau norėčiau paklausti jūsų nuomonės apie tą bendrą plačią vizę. Na kągi, daugiau norinčių užduoti klausimus nebėra, todėl, ponia Viola, aš paprašysiu jūsų atsakyti į patėtus klausimus klausimus, kurie mano galva buvo sudėtingi ir tikrai parodo, kad mūsų darybai išmano šios klausimus. Ir todėl tai jums suteiksime 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, aš tikrai džiaugiuosi, kad parlamento nariai išmano visus klausimus, tai yra akivaizdu iš to, apie ką jūs kalbėjote, ir per dešimt minučių pasistengsiu, kiek įmanoma, atsakyti į pateiktus klausimus. Ir stengsiuosi taip pat kalbėti rimtai ir labai konkrečiai. Taigi, pirmiausia, norėčiau sakyti į ponios dėl Kastilio klausimą. Jūs e, klausėte apie TSM reglamento įgyvendinimą ir jo peržiūrą ir šiaip apie tarptinklinio ryšio e, nuostatas. Mes laukiame, e, kol parlamentas e, balsuos per antrąjį šio dokumento svarstymą. Darbo šiam, klaus, šiam dosie parengti nėra labai daug, darbo yra daug, bet laiko yra mažai ir todėl turėsime dirbti labai sparčiai ir be abejo sėkmingai. Jūs minėjote radio dažnių spektrą, apie spektrą kalbėjo ir kiti parlamento nariai. Norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Savo žanginė kalboje neminėjau spektro Šiuo metu vyksta viešusios konsultacijos ir todėl būtų sunku dabar va, jums pasakyti, kokiu veiksmu jumsis komisija ateityje. Bet manau, kad ir komisija, ir Europos parlamentas turėtų suprasti, kad komisija pateikė pasiūlymą prieš dviejus metus, kai kalbėjome apie te, telekomunikacijų bendros e, rinkos. Uh, Per pirmąją svarstymą parlamentas iš esmės pritarė komisijos pasiūlymui. Taryba, nepasidama komisijos ir Europos parlamento raginimo aptarti šį pasiūlymą, nenori to daryti. Taigi, tai, ką parlamentas padarė per pirmąjį svarstymą, yra labai uh, svarbus dokumentas, nes jis, tas dokumentas yra pagrystas Europos komisijos pasiūlymu ir mūsų dvi institucijos supranta, kad mums reikia da, reformuoti, da, keisti da, spektrui taikomą reglamentą, kad jį reikia peržiūrėti ir kartu suprantame, kad laiko turime labai mažai. Praėjo dviejai metai Ir žinome, kad internete viskas keičiasi ir vystosi labai greitai, bet tai yra labai svarbus atspirties taškas, tas dokumentas patvirtinęs per pirmąjį svarstymą. Toliau. Tinklų valdymas. Taip pat keli, kalbėjo, keli parlamentinai apie tai kalbėjo. Mes manome, kad mums reikia geresnio derinimo, taisyklių derinimo Europos Sąjungoje. Ir mes manome, kad dabar atėjo laikas žengti dar vieną žingsnį, stiprinant bendradarbiavimą. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija BERIK turės atlikti naują funkciją. Jie turės užtikrinti, kad tinklo neutralumo taisyklės būtų taikomos visur vienodai ir apie tai aš pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Ir a, Antra nauja funkcija yra prižiūrėti, kad tinkamai būtų gyvendinamas tarptinklinio ryšio reglamentas. Tai yra dvi naujos funkcijos, kurią turės atlikti Berikas koordinuotai. Ši institucija turės prižiūrėti, kad būtų taikomi nusekliai ES teisės aktai. Tai turės teigiamą poveikį tam, kaip valdomi yra tinklai siekiant užtikrinti to valdymo efektyvumą. Atsiprašau, jei atsakinėsiu į klausimus ne e, tą eilės tvarką, kurią jie buvo man pateikti. Taigi toliau, tinklo neutralumas. Čia aš norėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausia, tai, ką mes jau padarėme Europoje, tikrai yra įspūdinga. Europos parlamentas be abejo plenarinėme posėdėje turės per antrą svarstymą balsuoti dėl mūsų du, pateikto pasiūlymo ir tai bus pirmasis pasaulyje įstatymas, teisės aktas, kuris nustatys aiškiai, kad reikia taikyti tinklo neutralumo principą. Tai reiškia, kad tinklas turės būti neutralus visiems, visiems vartotojams ir kad operatoriai negalės, neturės galimybės e, diskriminuoti kokiu nors vartotoju. Nes mes atlikome tyrimą ir pamatėme, kad 30 procentų vartotojų negauna to, tos spartos, už kurią moka. Junktinės Amerikos valstijose, pavyzdžiui, veikia tik tai administracinio pobūdžio įsakas, kuri gali panaikinti administracinis teismas. Ir gali būti taip, kad pasikeitus vyriausybei taip pat jis bus atšauktas. Ir kai tik Europoje mes įdėksime tinklo neutralumą, tuo keliu ir žengsime toliau ateityje. Ir aš manau, kad tai tikrai yra labai spūdingas rezultatas. Be abejo, kiekvieną taisyklę galima tobulinti, bet e, labai svarbu, kad e, tas dokumentas, e, to dokumento rezultatą pamatysime iš karto. Toliau paslaugos kurios iš esmės yra nemokamos, tai yra tos paslaugos, už, kurioms yra taikomos, taikomi nuliniai tarifai. Uh, Mes pasiekime politinį susitarimą ir jo esmė yra labai aiški. Tos paslaugos, ypač kai jos yra reikalingos inovacijoms, kurti konkurencingumui, e, skatinti, turėtų būti apibrieštos nacionalinių reguliuotojų. Tačiau jei mes matysime, kad trukdoma inovacijoms ar konkurencijai, tuomet mes galėsime įsikišti. Berek turės tą padaryti. Jis turės įsikišti tam, kad būtų užtikrinta derma konkurencija. Tai toks yra susitarimas ir tai, jis taip pat reiškia, kad 28 valstybės narės, o ne tik dvi, galės naudotis tais neapmokestinamais, e, e, ne, neapmokestinamis paslaugomis. Tai tiek apie nulinius tarifus. Toliau. Duomenų srauto valdymas. Čia vėlgi taisyklės yra visiškai aiškios. Negalima bus ateityje siūlyti paslaugos, kai sumokėjus papildomą sumą galima bus pagerinti interneto kokybę. Gal galima bus pasiūlyti didesnę spartą, bet pirminiai interneto kokybės parametrai turėtų būti vienodi visiems vartotojams. Ir tai turėtų būti tvirtinta tose taisyklėse, kurias jūs turėtumėte patvirtinti per antrąjį svarstymą. Toliau buvo keli klausimai, kurie buvo susijęs su saugaus uosto savoka ir su teismo, teisingumo teismo priimtų sprendimų. Be abejo, pirmiausia, reikia pažymėti, kad teismo, teisingumo teismo sprendimą privalu taikyti. Todėl mane stebina kai kurie pareiškimai kurių esmė yra tokia, kad galima būtų pakeisti teisingumo teismo sprendimą. Europos teisingumo teismas priėmė savo sprendimą ir jis yra aiškus. ES piliečių teisių niekam nevalia keisti. Niekas negali menkinti šių teisių jos turi būti užtikrintos. Taigi dabar mes turėtume kartu su duomenų apsaugos institucijomis Europos Sąjungoje turime susėsti ir pagalvoti, kaip galima, kokias gairės galima būtų pateikti ES įmonėms tam, kad jos galėtų atsižvelgti į Europos teisingumo teismo sprendimą. Ir yra visiškai akivaizdu, kad duomenų apsaugos reglamentas turėtų būti patvirtintas per trišalės dėrybas kuo skubiau, tam, kad galim būtų užtikrinti kuo geresnę duomenų apsaugą Europoje. Taip, mes galėsime užtikrinti, kad visos ta, taisyklės būtų interpretuojamos vienodai ES. Taigi reikia gerbti teismų teismo sprendimą, reikia padėti verslui jį suprasti ir kartu reikia kurti teisinę sistemą, kuri padėtų mums uh, E, geriau rūpintis duomenų apsauga. Be abejo, dialogas su JAV bus tęsiamas. Ir mes tikimės, kad JAF institucijos išnagrinės Teisingumo teismo pastabas. Taigi mes e, tikimės, kad dialogas vyks su JAF sėkmingai. Taip pat keli parlamento nariai teiravosi, kokie yra mūsų prioritetai pramonės srityje ir ką mes ketiname daryti, kad užtikrintume, kad mūsų įmonės būtų konkurentingos. Strategijoje, da, jūs minėjote, nėra pakankamai aiškiai apie tai kalbama. Aš manau, kad Tas klausimas e, parodo, kad e, bendra skaitinė rinka yra nepaprastai svarbi. Ir mes e, savo strategijoje aiškiai pasakome, kad skaitmeninant paslaugų sektorių būtina užtikrinti, kad jisai liktų konkurencingas. Tai reiškia, kad reikia siekti, kad debesies kompiuterijos paslaugos būtų naudojamos dažniau Ir čia reikia normų, standartų. Yra dar viena iniciatyva. Tai yra Europos Sąjungos mokslo debesies platforma. Mes norime, kad Europos mokslininkai galėtų kuo geriau išnaudoti naujas galimybės, uh, Tai reiškia, kad visi, visos mokslo įstaigos, moksliniai institutai turėtų turėti visas galimybės naudotis debesies kompiuterija. Taigi ketiname šiuo klausimu paskelbti atitinkamą dokumentą. Platformos. Jei gerai prisimenu, buvo keli klausimai susijusios su platformomis. Atsiprašau, kad aš negaliu kreiptis į konkrečius parlamento narius, kurie uždavė klausimus, bet e, Blanko Lopės, e, Abalt Kalas teiravosi apie tai, kokiu teisės aktų skirtų platformoms galima bus tikėtis ateityje ir kaip mes užtikrinsime deramą pusiausvyrą tarp mūsų taikomų priemonių ir inovacijų skatinimo. Čia galiu pasakyti, kad mes ketiname pasiūlyti pasiūlymą dėl autorių teisų Platformos. Čia pirmiausia reikia išsiaiškinti, do, kokios problemos egzistuoja šioje srityje. Pone Nibler klausė, ar mes bendradarbiaujame su suinteresuotomis šalimis. Taip, Mes parengėme tikrai labai aiškiai suformuluotą klausimyną. Ir jame klausome ir apie inovacijas, ir apie tai, kaip įmonės ketina susitvarkyti su tam tikrų netikrumu, neužtikrintumu, kuris atsiras dėgiant e, e, inovacijas. jūs klausite ir apie rodiklius, pavyzdžiui, elektroninės prekybos srityje. Čia matyti įsivėlė kažkokia klaida, gal aš neaiškiai paaiškinau komisijos nuomonę. Komisija neketina reikalauti, kad e, įmonės e, būtinai prekiautų e, internetu nereikalausime, kad jos turėtų tam tikros spartos internetą ar naudotųsi elektroninės bankininkystės paslaugomis, priverstinė tvarka. Ne, mes to nenorime. Mes tik tai norime uh, paskelbti skaitinės visuomenės ir ūkio indeksą, paraginti diskusiją, paraginti įmonės susimastyti apie tai, kas vyksta Ir manome, kad tai bus naudinga ir valstybėms, ir įmonėms, ir piliečiams, tam, kad jie galėtų e, suprasti, kokia e, kryptimi vystomas yra mūsų ūkės. Bet mes tikrai neketiname nieko, kam nieko primitinėti. Pirmkas taip pat e, klausė, kokia ateitis laukia mažų ir vidutinių įmonių. Be abejo, šiuo metu išgyvename pereinamą laikotarpį ir natūralu, kad kyla tokių klausimų. Bet mes irgi matome, kad mažos vidutinės įmonės kaip tik dažniausiai įmasi iniciatyvos ir siūlo naujoves. Net ir tokiuose tradiciniuose sektoriuose Įmonės gali prisitaikyti prie skaitminės ekonomikos ir ji gali būti joms naudinga. Mes manome, kad būtų tikrai neišmintinga, neracionalu diktuoti įmonėms, kaip jos turėtų organizuoti savo darbą ateityje. Pone Valijan klausė ir apie autorių teisės. Ir apie tai, ką mes ketiname, kokį veiksmą ketiname imti šioje srityje. Mes stengsimės čia e, susisteminti tai, ką jau turime. Tai yra sudėtingas klausimas. Kodėl tai yra reikalinga? Todėl, kad plėtojant elektroninį ūkį, ekonomiką, elektroninį ekonomiką labai svarbu yra kuo geriau apsaugoti autorių teisės. Tačiau kartu mes matome, kad šiandien galime pasiekti bet kokį turinį per sekundę. Taigi turime prisitaikyti, bet prisitaikydami mes neturėtume primetinėti įmonėms kažkokių taisyklių, neturėtume atsakyti įmonėms, ką jos turėtų daryti. Ne, turime padėti įmonėms tobulinti savo darbo metodus ir turime padėti joms taip pat uh, uh, tinkamai išnaudoti savo kūrybingumą. Jums leidus, aš atsakysiu į paskutinį klausimą. Ponas Tamburano klausė, kada galima būtų tikėtis e, teisės aktų pasiūlymų. Ponas Anzip iš tikrųjų pasakė, kad 2016 metais bus pateikti keli pasiūlymai ir mes ketiname per pirmą pusmetį pateikti pasiūlymą dėl geografinio blokavimo. Iki 2016 e, metų vidurio pateiksime e, pasiūlymą dėl telekomunikacijų e, rinkos taisyklių o per antrąjį 2016 metų pusmetį pateiksime pasiūlymą dėl to, kaip galima būtų reformuoti PVM mokesčio sistemą. Tai tiek. Atsiprašau, jei užmiršau atsakyti kokį klausimą, stengiausi nieko nepamiršti, bet prireikus galiu Jums vėliau sakyti ir išsameu. Ačiū. Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų posėdį kad atsakėte į klausimus, atsakėte išsamei ir tiksliai. Kągi, šios popietės posėdį baigėme. Rytoj susitiksime 9 valandą. Rytoj posėdžiui vadovaus ponas Buzekas, kur kas labiau patyręs negu aš. Posėdis prasidės 9 valandą, o balsavimas 10. Um, also, uh,